Kolleginnen und Kollegen, darf Sie zur ersten offiziellen Sitzung nach der. Labą dieną, sveiki susirinkę į pirmąjį mūsų posėdį po atostogų. Prieš savaitę vyko neįlinis posėdis, daugelis iš jūsų jame dalyvavo. Tame posėdėje mes aptarnėjome temas, kurias pratesime nagrinėti ir šiandien bei vėliau. Jeigu šiandien užtruksime kiek ilgiau, tai bus dėl to, kad reikia išklausyti dar vieną papildomą darbo atvarkės klausimą, tai yra išklausysime e, įgaliotinio Serbijai e, mintis. Aš manau, kad jūs sutiksite, kad mes tai padarytume iš karto. Dėl antrosios dalies, dėl pranešimų. Sekretariatas dėl Sirijos ir Egipto parengė rezoliucijas, frakcijos turės įsigilinti į jas. Atrodo, kad frakcijoje yra ir tokių nuomonė, mano, kurios mano, kad nereikėtų dėl Sirijos priminėti rezoliucijas, kadangi situacija neaiški, kadangi neaišku, kas gali vykti per artimiausias dienas, todėl nevertėtų, ko gero, diskutuoti. Panaši situacija dėl Ukrainos ir Rusijos. Praėjusią savaitę nelėmė posėdėje apie tai kalbėjome. Buvo pasiūstas labai griežtas signalas ir tikimės, kad Rusija ir Ukraina labai aiškiai jį suprato. Mes bent jau pasiuntėme labai aiškę žinę. Koordinatoriai išsakys šiais klausimais savo nuomonės, kaip ten bebūtų dėl Egipto, Sirijos, Ukrainos ir dėl kitų kaiminių valstybių. E, kalbant, tai yra temos susijusios su kaiminystės politika ir komisaras Fiulė kitą savaitę plenarnėje sesijoje rengėsi pristatyti savo pareiškimą dėl šių klausimų. Tai yra aiškus ženklas, kad viena ar kita rezoliucija šiais klausimais pateks į skubių rezoliucijų sąrašą. Ir tai būtų taip pat viena iš galimybių, viena iš alternatyvų. Aš manau, kad iki šeštos valandos frakcijoje mes turėtume pamastyti apie tai ir susitarti, kaip elgsimės toliau. Mes turime patvirtinti daug protokolų. Mūsų sekretariatas vasaros atostogų metu dirbo labai labai nuoširdžiai. Norėčiau pasakyti, kad norėčiau tikėti, kad jūs visi E, įsiskaitėte protokolus ir dabar galite su džiugiusiu jiems pritarti. Dabar trečiai, ketvirtas darbuotojas klausimas - ES ir ASEAN santykių ateitis. Norėčiau kolegos Biutikofer paprašyti, kad jisai pristatytų savo pranešimą. Pirm, dabar aptarinėsime jo pranešimo projektą. Mes manome, kad Galutinis terminas tai yra spa, e, e, rugsėjo 10. Iki to laiko reikėtų būti aptarus šitą pranešimą. Ir tai yra dabar tik tai pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, e, o Strasbūrė rugsėjo 9 dieną susitiksime su Singapūro. Bedeutungsvein konnte reikalų ministru. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus sustikimas, reikšmingas rengiant šitą pranešimą. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Šito pranešimo tema politinio bendradarbiavimo tarp ES ir ASEAN valstybių stiprinimas. Mes neketiname santykius tarp ES ir atskirų ASEAN valstybių kaip nors susisteminti. Mes aptarnėsime artimiausių metų uh, bendradarbiavimo protokolus su atskiromis valstybėmis, valstybėmis iš ASEAN ir manyčiau, kad tos atskiros valstybės bus paminėtos būtent rengiant atskiros pranešimus. Man atrodo svarbu ir ko gero esminis dalykas būtų pateikti vertinimą tų ASEAN valstybių grupių, grupės atžvilgių, valstybių, kurios ne, tai, ne tik ekonominių požiūrių, bet ir vis labiau politinių požiūrių svarbios partnerės yra ir tampa, turint omenyje tą plėtosimą ES ir ASEAN strategiją. Pastaraisiais mėnesiais įvyko klausimai šiais klausimais ir jų metu buvo apgailestaujama, kad ES rado, rodo vis mažesnį dėmesį šioms valstybėms. Aš manau, kad vis dėlto kai kas keičiasi, pavyzdžiui, šiais metais baronienė Eštant Singapūrė Šangrila forume dalyvavo, tai buvo pirmas kartas ir jis parodė, kad ES skiria didelį dėmesį šiems valstybėms, taigi šitas dialogas, šie ryšiai turi būti stiprinami, turi būti plėtojami ryšiai ne tik tai tarp politikų, bet ir tarp atskirų ekspertų, ekspertų grupių, kultūros E, interesų atstovų, taip pat ekonomikos interesų atstovų, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį šiame kontekste. Šiame pranešime yra kalbama apie institucinę raidą kaip atskirą temą. Rašydamas šitą projektą aš dar nežinojau, kad kad delegacijos vadovai bus siunčiami į Džakartą. Aš nežinojau, kad ta kryptimi jau dirbam. Aš rašiau, kad būtų gerai, jeigu tai būtų padaryta. Dabar rašau, kad būtų naudinga, jeigu tokios iniciatyvos buvo, būtų imtasi. Taip pat aš siūlau plėsti institucinius bendradarbiavimo rėmus ir uh, suformuluoju idėją įkurti tarp parlamentinę ES ir ASEAN valstybių asamblėją. Žinoma, man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Yra pateikiami ir konkretus pasiūlymai, kurie galėtų būti tokie kertiniai akmenys. Taip pat, pavyzdžiui, siūlau kultūros, kultūrinių mainų, met, metų idėja, mainų tarp ES ir ASEAN. Aš laikau, laikausi labai atsargaus ir kartu nuseklaus principo dėl saugumo bendradarbiavimo. Aš manau, ES e, neturėtų per daug drastiškai, aiškiai formuluoti savo uh, griežtų nuostatų, tačiau yra tam tikrų sričių, kuriuose reikėtų tęsti bendradarbiavimą saugumo klausimais, pavyzdžiui, sprendžiant piratavimo problemas. Manau, šitas siūlymas yra naudingas ir jam jūs pritarsite. Ko nereikėtų, ko gero, siekti ir aš norėčiau, kad jūs kritiškai įvertintumėte mano pasiūlymą nekurti tuščių rėmų, frazių, neformuluoti, į kurias neįdedama jokio konkretaus turinio. Aš manau, mums nebūtų naudinga kurti Potiomkino kaimus bet manau reikėtų sutelkti dėmesį į aiškias konkretas, konkretas iniciatyvas, kurios leistų sustiprinti šio bendradarbiavimo politinę dimenciją. Aš manau, tai būtų tinkamas žingsnis į priekį. Ir paskutinė pastaba. Viena valstybė narė iš ASEAN valstybių rato jau kritiškai ką nuomonė išsakė dėl tam tikrų formuluočių mano pranešime. Pavyzdžiui, kritiškai įvertino tą faktą, kad yra remiamasi parlamento ankstesnėmis rezoliucijomis ir sprendimais, e, kurie nebūtinai buvo priimtini arba patiko kai kuriams vyriausybėms. Aš manau, kad prie geriausio noro mes turime e, laikytis principo, nors ir siekiame bendradarbiauti, kad bendradarbiavimo kontekste paminėtume ir tam tikras kritinės temas priimtiną formą. Būtent aš tai ir darau savo pranešime ir tikiuosi jūsų pasiūlymų bei pakeitimų. Prašau visų neviršyti kalbėjimo laiko. Jeigu ponė Jėglė pradės mojuoti dar daugiau, tai suteiksiu žodį tik vėliau, bet šiau dabar gali kalbėti pirmoji. Ačiū pirmininkė, kad mm, leidote man kalbėti dabar, nes mm, dėja turėsiu e, išeiti iš šio posėdžio ir dalyvauti balsavimuose Žemės ūkio komitete kurio posėdis taip pat labai svarbus. Dėkoju pranešėjui už parengtą pranešimą. Manau, kad jis parengtas tinkamai, norėčiau tą aiškiai pabrėžti. Jame yra įvertinami likščioniai santykiai su Pietričio Azijos šalimis daug aiškiau. Frakcijos vardu dėkoju už tai, kad pakankamai anksti buvo įtraukti šešėliniai pranešėjai į diskusijas rengiant šį pranešimą. Taip pat dėkoju už tai, kad e, daug tų aspektų, apie kuriuos mes diskutavome, jau įtraukti. Ir mūsų pasiūlymai įtraukti į šį pranešimą. Mums e, dvi šaliai santykiai yra labai svarbus pagrindas rengiant e, būsimus susitarimus ir tam naujam susitarimui reikia platesnio masto pagrindą. Dabar jau yra sudaryti septyni dvišaliai e, bendarbiavimo susitarimai. Mums reikia kažkokios e, prasmingesnės bendradarbiavimo formos. Todėl teigiamai vertiname, kad tas aplinkybės, kad pranešime skiriamas dėmesys saugumo politikos aspektams, taip pat mes siūlome galbūt e, šiek tiek labiau juos pabrėžti, siekiant išplėtoti diskusijas, tačiau esminių keitimų nesiūlome, taip pat ir dėl vidaus politikos. Mes nesiūlome esminių pokyčių, labai svarbus, svarbi yra politinė integracija, tačiau reikia nepamiršti ir ekonominės integracijos, taip pat nereikia pamiršti kultūros politikos kaip sudėdamosios bendros visumos dalies švietimui aš e, ir mokslams tyrimams asmeniškai teikiu tiek padėmėsio kaip ir kultūros politikai, parlamentų ir jų bendradarbiavimo svarba. Pranešėjau, aš visiškai pritariu jūsų pozicijai ir netgi jeigu mūsų pirmininkas šiuo metu nesiklauso pasiūlymų dėl šio klausimo, tolesnės diskusijos turės vykti. Manau, kad turime vienodais, vienodomis teisėmis kalbėti tarpusavė šiais klausimais. Ir, ponė pirmininkė, čia turėjau omenyje tą bendrą parlamentinę asamblėją, kurios e, pasiūlymui, dėl, dėl kurio susteigimo aš visiškai pritariu. Manau, kad e, gyvenus šios pasiūlymus mūsų santykiai taptų daug tikslingesni, daug naudingesni, jeigu sugebėtume šių tikslų pasiekti. Manau, mūsų darbas nenueitų veltui ir aš taip pat pritariu nuomoniai, kad nereikia statyti oro pilių, reikia aiškiai apsibrėžti savo pozicijas ir siekti jas įgyvendinti. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Aš neturiu dalyvauti ar išvykti į Žemės ūkio komiteto posėdį, sako panas Lechtri, tačiau turėsiu taip pat jūs palikti greitų laikų. Noriu padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Ir kaip ir ponė Eglė minėjo, mes jau ankstyvoje stadijoje pasikeitėme nuomonėmis pakankamai išsamei, todėl pranešimas buvo parengtas taip, kaip ir turėtų būti parengtas. Manau, kad būtų prasminga pabrėžti labiau parlamentinį mūsų tarpusavio santykių lygmenį. Mums tai pavyko padaryti santykiuose su Latino Amerikos šalimis ir tai galėtų būti geras pavyzdys plėtojant bendradarbiavimą su ASEAN valstybėmis. Pritariu pranešėjui dėl to, kad <clears throat> nereikėtų per daug dėmesio skirti saugumo politikos lygmeniui, nes ES dėl ES viduje dėl šių klausimų kyla ir taip nemažai problemų, aišku, juos aptarti galima, tačiau siekti kažko daugiau, manau, net ir mums patiems būtų sunkiai įmanoma, todėl nereikėtų čia perlenkti lasdos. Aš taip pat Manau, kad būtų galima pasiūlyti dar kai kurių naujų aspektų, tačiau jie tikrai neturėtų pakeisti pozicijos esmės dėl šių klausimų. Kalbant apie darbo sąlygas, man e, šis klausimų ratas yra labai e, svarbus, kaip ir visai Europos Sąjungai. E, šiame kontekste reikia kalbėti taip pat apie žmogaus teisės bendrai, apie moterų teisės Labai džiaugiuosi dėl to, kad šiame pranešime, nepaisant to, kad jis apriepia daug sričių, yra e, gerbiamas, e, gerbiami ir kitų komitetų įgaliojimai, pavyzdžiui, užsienio prekybos komiteto nariai nėra provokuojami tam tikrais pasiūlymais ir tam tikromis nuostatomis, kur, kurios yra pateikiamos šiame pranešime, todėl aš manau, kad pranešimas tikrai parengtas gerai ir jis gali tikėtis pakankamai didelės parlamento narių paramos balsuojant. Ačiū. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. su savo frakcijos šešėnės pranešėjais. Ir man sunku ir apdėkoti ponui Biutikoferiui, nes į mano nuomonę jis regnamas pranešimą neatsižvelgia, jos neatsiklausti ir aš manau, kad taip elgtis yra nedemokratiška. Savame suprantama, pranešime kalbama apie kai kuriuos svarbius klausimus, jie yra minimi, tačiau į kitus svarbius klausimus visiškai neatsižvelgiama. Svarbu ne tik nepamiršti, kad čia kalbama apie didelę 600 milijonų žmonių rinką ir e, ASEAN šalis yra pakankamai mums svarbios, ES teikia joms nemažą finansinę paramą, tačiau aš manau, kad Europa neturėtų būti tik tas e, pinigų automatas, kuris e, teikia paramą kitoms šalims, nes tokiu atveju, o tos šalis po to pasirašinėja bendradarbiavimo sustarimus su Australija ir Japonija. Ir mes <clears throat> joms teikiame paramą, o naudą gauna kiti. Aš norėčiau pakalbėti apie ekonominį bendradarbiavimą su šiomis šalimis. Vien politinio bendradarbiavimo nepakanka ir nepakaks vien tik įsteigti parlamentinę asamblėją. Kaip turėtų vykti parlamentinis bendrabiavimas su šalimis, kuriuose netgi nėra parlamentų. Brunėjus, pavyzdžiui, yra absoliutinė monarchija, jame neveik nėra parlamento, Lause ir Vietname viską valdo viena partija, taigi kyla klausimas, e, kokią naudą atneštų ta parlamentinė asamblėja. Aš manau, kad e, šis pranešimas turėtų būti papildytas tam tikrais pakeitimais, tam, kad daugiau dėmesio būtų skirima demokratiniam aspektui. Ačiū pirmininkė. Sako pan Šolts, aš noriu prisijungti prie padėkos žodžių pranešėjui. Reinardas Biutikoferis atkreipė dėmesį į kai kurios aspektus, kalbėdamas apie tai, kad e, Europos parlamente nepakankamai dėmesio buvo skiriama regiono integracijos projektui. Taigi Europos parlamentas turi suformuoti bendrą poziciją šio regiono atžvilgių, nes šio regiono vaidmuo ateityje taps daug svarbesnis ir manau, kad Tai tapo aišku šiandien per įžanginį pranešimo pristatymą. Sen projekto, integracijos projekto ypatumai yra e, svarbus ne patys savaime, tačiau ypač e, tam tikrų iššūkių kontekste, iššūkių kylančių e, Europos Sąjungoje. Aš manau, būtent dėl šių priežasčių labai svarbu geriau pažinti vieniems kitus e, per įvairias atskiras rytis, kultūrinį bendravimą, ekonominį bendravimą ir taip toliau. Manau, kad būtų puiku, jeigu prašymą būtų įtraukti štai kokie aspektai. Mano nuomonė svarbu daugiau dėmesio skirti tarp instituciniam bendradarbiavimui žmogaus teisų srityje ir kad e, Teisės reikalų komitetas taip pat būtų įtrauktas į vykstančius procesus, pareikšdamas savo poziciją. Tačiau svarbu paminėti ir kitą aspektą, kuris yra labai svarbus ekonominiam ir e, socialiniam vystimuisi, tai yra būtinybė sukurti stabilės socialinės rūpybos ir apsaugos sistemas tam, kad žmonės galėtų būti apsaugoti nuo įvairių kardinalių uh, gyvenimo sąlygų pasikeitimų. Taip pat e, manau, kad mintis įsteigti bendrą parlamentinę asamblėją verta dėmesio ir paramos. Tai, kad vyksta e, e, įvairaus pobūdžio procesai tame regione, negalima to nepaminėti ir todėl labai svarbu suteikti arba nagrinėtos procesus turint atitinkamas struktūras ir pajėgumus ir būtent turėdama šias struktūras ES galėtų e, skirti daugiau paramos ir tai būtų užtikrinti stabilus politiniai ES ir ASEAN tarpusavio santykiai, o tai reiškia, kad Dėmesys bus skiriamas ne tik ekonominiam bendradarbiavimui, tačiau taip pat ir galimybėms e, teikti daugiau paramos įvairia pusiškesnės paramos bendradarbiaujant tiek su kitomis pramonėmis valstybėmis, tiek su ASEAN narėmis. Todėl mes ketiname dalyvauti tolesnėse diskusijose ir dėkuoju už tai, kad šiame ankstyvame etape jau buvo konsultuojamasi su mumis renkiant šį pranešimą. That... Pane Gomeš, ačiū, pane pirmininkė, aš manau, kad Europa kalta dėl to, kad nepalaikome intensyvesnių santykių su ASEAN regiono šalimis. Ir pritariu tam, ką sakė ponas Bitikoferis ir tai, ką jis, to, kokią nuomonę išsakė iš savo pranešime ir tai, kad jisai ragina ir mūsų žmonės įsitraukti į didesnį bendradarbiavimą su regionu, yra tai ypatingai svarbu dabar, kai Amerikos žemynas žvelgia labiau į Aziją Ir būtent mes patys nerodome didelio susidomėjimo. Tas pats pasakytina ir apie piratavimą. Puikiai žinome, kad nėra mums prioritetas santykiai su ASEAN regiono šalimis ir jie tą jaučia. Aš nesiniai lankiausi Indonezijoje ir išgirdau nusiskundimų dėl to, kad Ešten nesilankė, niekada nesilankė šalyje. O kalba eina apie pačią didžiausią musulmonų, musulmonišką šalį pasaulyje, demokratišką šalį. Taigi politinė prasme būtų labai svarbu palaikyti kur kas intensyvesnius santykius su šia valstybė. Ji yra didžiojo 20-ko narė ir tai yra labai svarbi valstybė, kalbant apie visą ASEAN regioną. Taigi, uh, pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Aš manau, kad tarp parlamentinė asamblėja, nors tiesa, kad kai kurios regiono šalys, kažin ar galėtų būti vadinamos demokratiškomis, bet su jomis diplomatinių santykių turime ir galėtumėme bendratarbiauti su parlamentarais ar pilietinė visuomenė ar netgi tokių valstybių atstovybių atidarimas būtų naudingas. Uh, mums. Ir iš ties integracija galbūt nėra tokia aktyvi, tačiau pastaraisiais metais matėme tokių pozityvesnių signalų ir turime juos paraginti. Taip pat manau, kad šiame pagrindų susitarime turėtumėme kalbėti ir apie kovą su korupcija, priežiūros mechanizmą, nes kova su korupcija yra labai aktuali ne tik tose šalyse, bet ir mūsų valstybėse ir galbūt mes galėtumėme pasidalinti kokią tai praktiką ir žiniomis. Ir galbūt reikia daryti nuorodą ne tik į pinigų plovimą, kas yra aktualu, bet taip pat ir į kovą su mokesčių rojais, kalbant apie didžiojo dvidešimtuko rekomendacijas, aš manau, kad tai būtų labai įdomu, nes Indonezijoje tikrai mačiau, kad yra labai domimasi tuo, kokį vaidmenį suvaidina kitos ASEAN valstybės, e, kurios veikia kaip mokesčių rojai. Piratavimas buvo minėtas, piratavimas galbūt yra vienas gerų pavyzdžių, kaip regioninis bendradarbiavimas gali duoti rezultatų, nes situacija buvo kur kas prastesnė ir to bendradarbiavimo dėka pavyko pasiekti e, šiokių tokių rezultatų Malagos e, sąsiauryje. Ir Galbūt būtų įdomu tai susijęti ir su nelegaliu miškų kirtimu ir panašia veikla, taip pat ir palmių aliejaus e, eksploatavimu. Čia irgi yra šiokio tokio ryšio. Ir pritariu tam, ką sakė mano frakcijos šešėlinis pranešėjas. Kalbėjo jis apie uh, žmogaus teisės. Reiktų kalbėti apie socialinės teisės, darbo teisės, įskaitant socialinio saugumo klausimus. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad reiktų paliesti dar du klausimus šiame kontekste. Tai yra teismų nepriklausomumas. Tai yra labai aktuali problema visose valstybėse, ypač tose, kurios yra demokratiškos, kaip kad Indonezija. Mirties bausmė mes raginame tarptautinio teismo statutą ratifikuoti tas valstybės, tai čia aktualus ir mirties bausmės klausimas. Ir mes turime nusiųsti toms valstybėms tinkamą signalą, pilietinė visuomenė tam pritartų ir tai prieštarauja, neprieš, nebūtinai prieštarauja tų valstybių e, požiūrių į mirties bausmę, kai kurios taiko moratoriumą. Ir mirties bausmė, tarkim, tos valstybės yra sunerimusios dėl to, kad e, kai kuriuose Persijos įlankos valstybėse e, mirties bausmė taikoma tarnaitėms. Ačiū Čiausas Tanukas. Ačiū pirmininkė. ASEAN regionas yra retas daugia šalės organizacijos pavyzdys, kuris, e, kurio įtaka auga pasaulyje, tačiau aišku, jis nepriliksta Europos sąjungai ir jų ambicijos siekti politinės sąjungos matyti yra nėra tokios e, didelės. Tai daugiau ekonominio pobūdžio organizacija ir, kaip minėjo mano kolega, sudėtis yra gan įvairialypė, kalbant apie tai, kad yra demokratinių valstybių, monarchijų ir, ir panašiai. Dėl to žmogaus teisų padėtis labai įvairi yra įvairiose valstybėse. Bet aš vis tiek sveikinu šį pranešimą. Šiek tiek problemų kila dėl kai kurių punktų, pavyzdžiui, šeštojo, kur kalbama apie tai, kad ES ir ASEAN turėtų įsteigti tarp parlamentinę asamblėją. Aš manau, kad mes dabar uh, nuolatos tą siūlome e, įvairiems pasaulio regionams ir tai nemažai kainuoja ir galbūt reiktų e, paskaičiuoti, kiek realiai kainuoja įsteigti tokias tarp parlamentinės asamblėjas. Iš ties jos yra brangios ir dubliuoja e, parlamentinių delegacijų darbą. Aš manau, kad parlamentinės delegacijos įsteigimas galbūt būtų geresnis variantas, o asamblėjos įsteigimas, kažin ar sukuria pridėtinę vertę, reiktų galbūt atlikti studiją ir pažiūrėti, kiek kainuoja uh, E, tokių asamblėjų įsteigimas. Aš su Rytų Europą tokią Euronest, kitas asamblėjas kaip ir raginau kurti, bet realiai kyla klausimas, kiek tai prisideda prie demokratinių diskusijų. 19 punktas irgi man kyla problemų, nes žaliai labai nušviečiamas pasaulis, kalbant apie miškų kirtimą ir kaučiuko ir palmių aliejaus klausimą. Aš manau, kad pačios valstybės gali apsispręsti apie tai, kokį ekonominį modelį jos nori pasirinkti. Tačiau sveikinu 25 punktą, kur kalbama apie hingių padėtį Birmoje. Ir 14 punktas man labai primtinas, kur kalbama apie tai, kad reikia daugiau mokyti universitetuose anglų kalbą. Na, neįprasta tokia eurofederalisto pozicija šiuo atveju, juolab, kad e, Babelio bokštas yra vis dar aktualus ir kad visi e, mokosi įvairių kalbų, tačiau Junktinė karalystė yra ta šalis, kurioje daug, e, kuri renk, renk, pasirenkama studijoms dėl kalbos ir Londonas galėtų būti mūsų ne, toksai ekspertinių žinių centras, bet, na, sveikinu tą, tą punktą, nes e, tikslas yra teisingas. Ačiū. komisijos atstovas, e, išorės veiksmų tarnybos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponui Vitikoferiui už pranešimo projektą, kuris mums yra labai priimtinas e, mums išorės veiksmų tarnybai. Mes sveikiname pateiktą projektą ir pagrindinės jo idėjas. Egzistuoja ilgalaikiai santykiai tarp ES ir ASEAN, bet e, kai kurie nariai minėjo, kad mes galime šiek tiek save pakritikuoti, nes tai buvo uh, toks, e, tokia trūkstama grandis, kalbant apie ES veiksmus Azijoje, bet matėme dabar gan e, pozityvių, daug žadančių signalų dėl galimybės sustiprinti tuos santykius, nes manome, kad Europa suinteresuota tuo, kad ASEAN integracija rytų Azijos regionas būtų labiau integruotas, nes jis susiduria su vis, didelė, didelėsne, didelė, vis didesnė konkurencija, Ir mums galbūt būtų primtiniausias toks visai traukiantis, savimi pasitikintis ASEAN regionas, kuris puoselėtų tas pačias vertybės kaip ir mes. Taigi, jau pranešime daromos yra nuorodos į tai ir per pastarosius keletą metų mes daug dirbome tam, kad santykiai sustiprėtų, e, buvo aukštų pareigūnų e, vizitų Buvo parengtas Brunėjus veiksmų planas, toksai, e, pagal kurį buvo bandoma plėtoti santykius. Tai yra unikali, unikalus formatas ES, ASEAN regiono bendradarbiavimas. E, ir mes tuos santykius galėtumėme papildyti bet nebūtinai visi ASEAN partneriai laikosi tos pačios nuomonės, kalbant apie ekonominį vystimąsi ir kitus dalykus. Taip pat pranešime yra da, daroma nuoroda į tai, kad auga netradicinio saugumo grėsmė, e, saugumo savoka ir ASEANas ir ES turėtų plėtoti santykius įtraukia ne tik ekonomiką ir priekybus, nors tai, aišku, priekybą, nors tai yra, aišku, labai aktualūs, aktualios rytis Mes manome, kad politinis saugumas irgi yra labai aktualus e, klausimas ir jo šiek tiek trūksta, kalbant apie ateities galimybės plėtoti toliau santykius. Ir taip pat turėtume nepamiršti, kad kitais metais visi ASEAN užsienio reikalų ministrai atvyks į Briuselį ir susitiks su kolegomis iš ES valstybių narių. Taigi labai svarbu į tai atsižvelgti ir galbūt siekti ambicingesnių naujų tikslų ateičiai. Dėl paties pranešimo jis visiškai atitinka mūsų mąstyseną ir mūsų veiksmus. Mes sveikiname nuorodą į tai, kad reikia plėtoti labiau politiškai akcentuotų santykius preambulėje. Yra įsivėlusi nedidelė klaida, yra daromos dvi nuorodos į ES ir ASEAN ministrų susitikimą, vienas, kuris turėjo vykti Briuselėje Ne, taip nėra. Vienas vyko Brunėjų praeitais metais, 12 metais ir bus kitas, kaip sakiau, 14 metais Briuselėje ministrų susitikimas. Tai čia šiokia tokia klaida įsivėlusi. Aštuntame a, punkte yra daroma nuoroda į piratavimą ir kolegos jau kalbėjo apie tai, kad tai yra labai svarbus mūsų bendradarbiavimo aspektas ir galbūt galėtumėme plačiau kalbėti apie jūrų saugumą, įtraukiant piratavimą, bet taip pat ir kitus elementus. E, mobilizavimas ir saveikumas. Mes norėtumėme, kad tai galbūt geriau atspindėtų 20-ame punkte, kalbant apie ypač bendradarbiavimą ateityje, stiprinti tą matmenį. 25-asis punktas, čia yra daroma nuoroda į žmogaus teisų padėtį Birmoje, Mienmare. Na ir yra, tiesiog kyla klausimas, ar dabartinė formuluotė yra adekvati, ar galbūt mūsų manimų būtų galima nuosaikiau išsakyti tą mintį dabar Tartutinio teisingumo teismo formuluotės yra akcentuojamos ir mirties bausmės klausimas taip pat paliečiamas. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė Europos komisijos FKO generalinio direktorato vardu. Kaip ir kolega iš išorės veiksmų tarnybos, mes irgi sveikiname pranešimo rekomendacijas. Dauguma rekomendacijų jau visiškai atitinka tą veiklą ir darbą, kuris vyksta. Norime jį plačiau nušviesti. Sveikiname tai, kad pranešime siekiama padidinti ES indėlį į ASEAN regiono integra integracinius procesus ir ES visiškai yra e, visiškai sugebanti tą padaryti. Dar vienas dalykas. Trys pastarieji sprendimai, kurie buvo primti per pastaruosius kelis mėnesius, yra labai aktualūs. Vienas jų yra išplėsti dialogo iniciatyvos programą, 23 punkte apie tai kalbama. Kitas sprendimas - svarbus projektas dėl bendradarbiavimo aukšto mokslo srityje, siekiant studentų judumo. Tai irgi atitinka rekomendacijoms. Trečiasis sprendimas - tai yra naujas migracijos ir sienų kontrolės mechanizmas, tai yra susiję su netradicinio saugumo klausimais, apie tai kalbama aštuntame punkte švietimo mainų programos, sienų valdymo programos, jos visa, tiesiogiai prisideda siekiant geresnių santykių tarp, tarp žmonių ir kolegos minėjo, kad tai yra vienas siektinų tikslų. Šių metų pradžioje bendro bendradarbiavimo komitetas, kuris vertina bendradarbiavimą ateityje, nustatė sritis, kur būtų galima bendradarbiauti daugiau ateityje. Tai vėlgi atitinka rekomendacijoms, ypač kalbant apie artimesnį bendradarbiavimą kovos su, su klimato kaitas rytyje, apie tai kalbama 18 punkte. Taip pat norėčiau pabrėžti darbą e, kovojant su nelegaliu miškų kirtimu ir taip pat susitarimai e, atitinkami su kai kuriomis regiono valstybėmis irgi yra labai svarbus. Taigi tik tai norėčiau pabrėžti, kad rekomendacijos yra labai sveikintinos, atsižiūrint tai, kas vyksta ir, aišku, tai visiškai atitinka mūsų užsibrėžtus tikslus. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Nedaug pastabų turėčiau. Pirma, jūs puikiai žinote, kad e, tokių pranešimų projektų rengimas e, turi paklusti ir formaliams reikalavimams. Ir todėl kai kurių aspektų aš neįtraukiu. O kadangi dabar šiame pirmame pokalbyje išgirdau pasiūlymus, ir kadangi aš pats dar norėjau kai ką papildyti, tai manyčiau, kad galėsime atsižvelgti į pakeitimų siūlymus. Pavyzdžiui, buvo minėtas 25 punktas. Ähm, ähm, Dėl situacijos su Rohinga išorės veiksmų tarnybos atstovas uh, patvirtins, kad aš Mienmaro atstovams sakiau, jog tą formuluotę patikslinsiu taip, kaip buvo pasiūlyta. Ir paskutinė mano pastaba. Šešėlinė pranešėja iš ECR sakė, kad jinai ne, nebuvusi pakviesta ir kad buvo pasielta nedemokratiškai. Aš norėčiau pasakyti, kad kviečiau visų frakcijų atstovus, bei šimties visų frakcijų. Galbūt frakcijoje nebuvo paskirti šešėliniai pranešėjai, tai jau būtų jūsų frakcijos problema, tačiau ta kritika mano adresu, kad aš atsisakau bendradarbiauti, man yra nepriimtina ir kolega Tanok patvirtins, kad aš ir toliau esu nusiteikęs bendradarbiauti, todėl siūlau pagalvoti, ar jūs teisėtai mane kritikuojate, galbūt problema yra jūsų tarnybų veikloje. dėl to, kad mes skiriame pagalbą, o naudą turi tik tai kiti. Nemanau, kad šitie pasiūlymai turėtų būti taip įvertinti. Aš atsižvelgsiu, žinoma, į jūsų samprotavimus, o jeigu pateiksite konkrečių pasiūlymų, tai aš mielai juos išnagrinėsiu ir sieksiu, kad jie atsispindėtų pranešime. Ms. Mrs. De Martini. Sì, solo dire al collega. De Martini, aš norėčiau pasakyti kolegai, kad aš esu oficialiai savo frakcijos paskirta šešėlinė pranešėja. Dėkuoju. Tuomet patikrinkite savo e, tarnybose ar kvietimą nenumetė kur nors jūsų darbuotojai. Aš bandžiau labai taip gražiai išsisukti ir atsakyti kritiką, tačiau man nepalabai pavyko, kadangi atrodo, jog nebuvau suprasas. Dėkuoju. Perkime prie penktojo darbo tvarkės klausimo, tai yra Europos kaiminystės politika. Šį pranešimą rengė du pranešėjai, du bendra pranešėjai. Rytų partnerystės Arijos Vorski ir pietų partnerystė kolegė Panceriai. Norėčiau pasakyti, kad mes ES būtume labai pasistumėjo į priekį, jeigu Volski ateityje imtųsi pietų partnerystės, o kolegė rytų partnerystės. Tai tuomet jau mes suformuluotume tikrą europinį požiūrį. Tačiau kol kas dar negalime konstatuoti, kad esame taip pažengę ir todėl kolegos Volski paprašysime pirmiausia pakalbėti apie rytų partnerystę. Lindankė, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mes e, suformulavome bendras nuostatas apie tai, kas yra bendra kaiminystė politikoje, kas yra specifiška. Pirmiausia, aš norėčiau užsienio reikalų komitetui pateikti mano pirmąjį pranešimo projektą. Be to, noriu pasakyti, kad parlamentui labai svarbu suformuoti savo poziciją prieš Vilniaus susitikimą, nes parlamentas gali daug ką pasakyti atviriau ir iki paskutinio momento gali tikslinti savo poziciją, vadovaudamasi savo procedūras. Ir nors tas procesas yra labai dinamiškas, manau, kad iki plenarnės sesijos, iki paskutinio momento gali tekti daug ką, ar kai ką pakeisti pranešime. Rytų partnerystės e, valstybės savo pranešime, aš vadovaujuosi komisijos šešiais pranešimais, šitos valstybės yra skirtingame lygiai galvojant apie asociacijos susitarimus. Keturiais atvejais jau yra baigtos darybos, su dviem valstybėms gali būti pasirašomi šie susitarimai, tačiau išiškėjo naujas fenomenas po to, kai jau aš pabaigiau savo pranešimą ir kai išsintinėjau vertimui ir savo e, kolegoms parlamentarams Aš kalbėjau apie spaudimą, kurį daro trečiosios šalys, turiuomenyje Rusija. Ir kalbėjau apie tai, kad valstybės stengiasi kištis į tuos pasirašysimus asociacijos susitarimus. Tas prekybos karas su Ukraina buvo aptartas jau praėjusi kartą praėjusią savaitę komitete. Taigi, dar kartą kartuoju, kad tai yra pirmas mano pro, e, pranešimo projektas. Jūs puikiai suprantate, kad kiekvienas pranešimas yra ribotos apimties ir todėl nėra pakankamai daug vietos išsiplėsti, todėl aš e, pateikiau pačią svarbiausią informaciją, kai kuriuos dalykus, kuriuos pateikė šešėliniai pranešėjai ir nuolatiniai pranešėjai, aš pabandysiu įtraukti vėliau į pranešimą. Aš stengiausi kalbėti apie rytų partnerystę, kaiminę politiką apskritai, bendrai ir nenorėjau minėti atskirų valstybių, kadangi šiuo požiūriu vadovavosi, požiūriu vadovavosi e, komitetais, kai buvo rengiamos e, ataskaitos apie atskiras valstybės. Ir aš nedarau nuorodų į konkrečias valstybės ir stengiu vis dėlto pateikti labai nuoseklę ir aiškę žinę apie partnerystės e, lygį prieš susitikimą Vilniuje. Dėkoju pranešėjams, kurie padėjo savo patarimais, praturtino mano pasiūlymą ir žinoma jų pastabos atsispindės pakeitimuose. Pavyzdžiui, dėl Azerbaidžiaunų Jatinmaki, dėl Baltarusijos, Baltarusijos Paleckis, e, Lizek, Gutko dėl Ukrainos ir Watson dėl Moldavijos pateikė, Moldovos pateikė pasiūlymų. Taigi, aš apsiribojau e, siūlymų toliau bendradarbiauti su šiomis valstybėmis ir aš toliau palaikysiu e, ryšius su uh, šešėliniais pranešėjams e, Šyvets, e, Šulc, e, Weber. Jau aš minėjau, kad šitas kaiminystės procesas ir rytų partnerystės procesas yra labai dinamiškas ir jisai daug kas gali pasikeisti iki susitikimo Vilniuje 14-16 spalio mėnesį, spalio yra numatyta darbo grupės e, posėdis ir ekspertai, žinoma, aptarnės svarbiausias temas, kurios yra nurodytos mano pranešime. Aš laukiu iš jūsų uh, E, pasiūlymų, ne tik tai iš pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Aš nenorėčiau konkrečiai kalbėti apie pranešimą. Pranešimas yra aiškus, nuoseklus ir jūs turite jį prieš akis. Ir paskutinė pastaba. Šiuo pranešimu mes nenorime kaip nors pataikauti komisijai, kuri rengia asociacijos susitarimus. Tačiau, atvirai kalbant, mes bandome įvertinti visą šitą procesą ir galvodami apie komiteto ilgalaikę strategiją, aš manau, kad mes turime skatinti tęsti mūsų tą parlamentinę politiką ir taip pat mes turime apgailestauti, kad dinamika yra nepakankama ir tai verta pasakyti prieš aukščiausio lygio susitikimą Vilniuje. Taigi aš dėkoju komitetui, komiteto pirmininkui už tam tikras paskatas intensyvinti šitą procesą pasiūlymus, kurie buvo pateikti praėjusią savaitę dėl Ukrainos. Žinoma, situacija Ukrainoje yra e, dinamiška, sudėtinga ir žinoma tas pats pasakytina ir apie kitas valstybės, kurios rengėsi pasirašyti asociacijos sutarimus. Grazie, prezidentime. Eh, Ačiū pirmininkiu. Dėkoju bendra pranešėjai. jo pristatytas bendrasis požiūris atitinka ir mano poziciją, pristatant šį pirmąjį pranešimo projektą. Savai suprantama, aš taip pat negalėjau pakankamai dėmesio skirti padėčiai atskirose valstybėse, nes pranešime tam nenumatyta pakankamai vietos. Jau du metus vadovaujamės naujuoju ES požiūriu kaiminystės projektą. E, pabrėždami būtinybę plėtoti tarpusio santykius tarp ES ir atskirų valstybių. 2012 pabaigoje 13 pradžioje dėl tam tikro politinio stabilumo sudėtingų socialinių ekonominių sąlygų pietų šalyse buvo kilę tam tikrų problemų. Tačiau tų šalių visuomenės balsas tampa vis girdimesnis ir procesai nevyksta taip vienalyčiai, vienalyčiai kaip iki šiol. Vis labiau keliami tokie klausimai kaip žmogaus teisė, žiniasklaidos laisvė, konstitucinės reformos klausimai atskirose šalise, kai kurios iš jų dabar yra patekusios į politinių permainų laikotarpį ir jose stengiamasi sustiprinti, pagerinti demokratijos veikimą, pagerinti šalies valdymo sistemą. Šiame pranešime mes pirmiausiai konstatuojame, kad partnerystė su pietų kaiminėmis vyksta panašia linkme kaip ir su rytų, nepaisant to, kad padėtis tose šalise nuolat keičiasi Egipte ir Sirijoje, šiuo metu vyksta radikalūs pokyčiai, todėl mes e, turime iš esmės e, persvarstyti savo pozicijas šių šalių atžvilgių, yra rengiamos rezoliucijos dėl padėties abiejose valstybėse ypač dėl Egipto po valstybės pervesmų nuvertus prezidentą Mursi, ES turi atsakyti savo klausimą, kaip galėtų prisidėti prie taikos užtikrinimo šalyje, tam, kad egiptiečiams būtų sudarytos sąlygos patiems išsirinkti savo vyriausybę. Reikia užtikrinti perėjimą, sklandų perėjimą prie demokratinio stabilumo, todėl procesams Egipte reikia skirti pakankamai dėmesio ir stiprinti ES atstovavimą šioje šalyje, nes mums reikia teikti paramą konstitucinių procesų, raidai pagrindinių teisų stiprinimui, siekiu greičiau surenkti demokratinius rinkimus ir taip pat turime parengti investicijų programą tam, kad būtų sukurtas pagrindas e, šiai šaliai išbristi iš ekonominės krizės. Tai yra tie trys svarbiausi aspektai. Antroji Sirijos tema. Dėl, Sirijo, dėl Sirijos mums pirmiausiai būtina apsispręsti, surinkti tinkamus apibrėžimus, nes nereaguodami į situaciją vakarai mokės daug didesnę kainą. Žinome, žinoma, niekas Sirijoje nenori karo, Tačiau jeigu karas prasidėtų, tai neaišku, kokios būtų jo pasiekmes. To turime nepamiršti. Taip pat turime nepamiršti vakarų valstybių visuomenės nuomonės, kuriai jau pabodo karai e, ir e, jau pavargo nuo karų. Noriu tik priminti balsavimą Junktinės karalystės parlamente dėl tinkamo klausimo. Žinoma, kaltieji dėl e, cheminio ginklo naudojimo turi būti nubausti, tačiau karinis smūgis tikrai padėties nepagerins. Turime ieškoti politinių problemos sprendimo būdų ir išnaudoti likusį laiką iki balsavimo jungtinių valstijų kongrese, įtraukiant ir Asado režimo šalininkus įvykstančias diskusijas, pirmiausia, turiminė Rusija, nes privalome kuo greičiau padaryti galą šiam pilietiniam karui ir apibrėžti atitinkamus pereinamosius etapus, kurie turi vykti Sirijoje. Šios dvi minėtos šalis yra labai svarbios Europos Sąjungoje, kalbėdami apie ES kaiminystės politiką, mes negalime tik tai įvardinti tų blogų neprimtinų dalykų, mes turime teikti ir problemų sprendimo pasiūlymus Tokia yra Europos parlamento užduotis. Pranešime aš stengiuosi atkreipti dėmesį į įvairius aspektus. Pirmiausiai į tai, kad būtina Europos parlamentui dalyvauti konsultacijų procese dėl kaiminystės politikos. Mes privalome dalyvauti nuolatinėse konsultacijose su darbo grupėmis, kurios dirba su skiriamis šalimis ir tos konsultacijos turi atnešti apčiuopimų rezultatų, ypač privalome numatyti galimybę Europos parlamento nariams dalyvauti e, rinkimų, kitų procesų stebėjimuose atitinkamuose šalise, ypač žmogaus teisų pakomitečio nariai turėtų turėti tokią galimybę, nes demokratijos kūrimo procesui būtina mūsų parama. Taip pat būtina užtikrinti mobilumo politiką ir paversti ją naujojų kaiminystės politikos ramščių, panašiai kaip yra daroma su rytų kaiminėmis, taip pat turime skirti atitinkamų lėšų ir numatyti kitų priemonių siekiant sustiprinti regionį bendradarbiavimą ir laisvesnį kapitalo asmenų ir prekių judėjimą. Taip pat reikia virš tokių klausimų kaip socialinis teisingumas, darbo sąlygos ir kitų būtinų veiksmų, kuriuos reikia atlikti, siekiant gražinti šalims kur valstybėse diktatorių laikoma arba laikyta turta. Šiame pranešime norime Šiuo pranešimu norime pasiekti, kad Europos parlamentas ne tik patvirtintų atitinkamas rezoliucijos, kuriuose būtų konstatuojami kaimynystės politiką vykdant atlikti darbai, tačiau mes norime, kad Europos parlamento vaidmuo būtų daug įtakingesnis, kad būtų daugiau dėmesio skiriama šio regiono ateičiai atitinkamai įgyveninant ir ES užsienio politiką, kurioje nemažas dėmesys skiriamas rytų ir pietų partnerystė. Taigi nekantri laukiu kolegų pastabų ir pasiūlymų dėl šio pranešimo. Ačiū. Labai ačiū. Noriu atkreipti dėmesį tai, kad artėja rytų partnerystės trečiasis aukščiausio lygio susitikimas ir kaiminystės politikos pranešimai yra skirti taip pat rytų partnerystė ir apie tai norėčiau, norėčiau daugiausiai pakalbėti. Europos Sąjunga pas, per pastarosius metus vykdė intensyvę politiką su rytų partnerėmis, išskyrus Baltarusiją, su kuria ši politika buvo užšaldyta. Buvo Europos parlamentas palaikė labai intensyvius kontaktus su kitomis šalimis, pavyzdžiui, per Euronesto parlamentinę asamblėją ir būtent Euronesto veikla at, išryškino visus privalumus ir trūkumus mūsų bendradarbiavimą. Tas principas daugiau paramos už daugiau reformų labai tinkamai buvo įgyvendinamas, nes galime paminėti tam tikras valstybės, su kuriamis jau parengti sustarimai dėl glaudesnio bendradarbiavimo, tačiau kitos šalis nėra labai ypatingai tokiu glaudesniu bendradarbiavimu suinteresuotos ir jau Varšuvoje per pastarą aukščiausio lygio sustikimą buvo atkreiptas dėmesys tai, kad tos valstybės, kurios yra suinteresuotos to bendradarbiavimo, reikėtų joms skirti dėsnę paramą, o toms, kurios mažiau suinteresuotos, mažesnė. Taigi reikia konstatuoti, kokia buvo padaryta pažanga šioje srityje ir aš noriu pasakyti, kad Europos parlamentas mm, jam ėmus skirti daugiau dėmesio kaiminystės politikai prisidėjo prie to, kad ji būtų veiksmingiau įgyvendinama, bet kokia atveju veiksmingiau nei prieš dviejus metus. Ir dar vienas dalykas susijęs su to amžinų klausimu, ar stiklinė yra pusiau pilna ar pusiau tuščia. Žinoma, daug klausimų yra neišspręstų. Pavyzdžiui, regioniniai teritoriniai konfliktai, nei vienas iš jų ne, ne tik, kad nebuvo išspręstas, tačiau netgi e, nelabai matome galimybės, kad jie būtų išspręsti. Taip pat labai svarbu šiame pranešime atkreipti dėmesį į tai, kad prabūdo uh, e, Rusijos meška, na, jinai nebuvo užmygusi, tačiau jau dabar pradėjo uh, ir urksti ne tik Ukrainos atžvilgių, tačiau taip pat ir kitų šalių, ir kolegas Arius Volskė apie tai kalbėjo. Uh, Kalbant apie konkrečius pavyzdžius, tai analizuojant e, šį pirmąjį pranešimo projektą noriu pasakyti, kad mums visiškai nepriimtinos nuostatos dėl Gruzijos. Mes e, tikrai neturėtume e, dabar vienreikšmiškai teigiamai vertinti padėties Grūzijoje, e, reikia dėl jos daug daugiau diskutuoti, o atitinkamos nuostatos dėl Ukrainos turėtų būti labiau išplėtotos. Kaip pirmąjį pranešimo projektą vertinčiau jį teigiamai, o kalbant apie kaiminysės politiką su pietų šalimis, tai uh, pasisakau už tai, kad būtų išlaikomas vienodas požiūris, pateikiamas panašios formuluotės, vertinant tiek santykius su rytų, tiek su pietų partnerėmis, tačiau turime aiškiai pripažinti, kad e, tos mūsų viltis, kurios buvo siejamos su demokratijos kūrimu, pilietinės visuomenės kūrimu, žmogaus teisų ir laisvių stiprinimu, per pastarosius mėnesius e, tikrai išblėso didžiaja prasme ir reikia tai atitinkamai įvertinti, nes e, Tie mūsų veiksmai, kurių ėmėmės prieš dviejus metus ir pasiūlymai, kuriuos patikėme prieš dviejus metus mūsų partnerių atžvilgių, tikrai nebuvo įgyveninti ir išnaudoti. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Šitoje rezoliucija atsispindi ir parlamento nuomonė apie pranešimus, kurie buvo parengti 2012 metais. Ateityje bus aptariami ir kiti pranešimai, kuriuose atsispindės konkreti nuomonė apie atskiras valstybės. Turint tai omenyje ir atsižvelgiant į pranešėjų įžanginės mintis, reikėtų paminėti, kokia šio pranešimo nauda, kur link jis mus veda. Pirmiausia, kalbant apie rytų kaiminystę, reikėtų pasakyti, kad tuos nuostatos yra tokios aptakios, kad jos visiškai nieko ne, pasako. Netgi jeigu valstybės, kurios yra minimos ir įgyvendintų joms keliamus reikalavimus, tai nežinia, ar apskritai jos pajustų nors, kokią nors motivaciją artantis prie ES. Antra, šitos nuostatos apie atskiras valstybės vertina apskritai kaiminystės politikos situaciją, o pastaroji nėra patenkinama. Bet to pranešimo autoriai teigia, kad procesai vyksta lėtai, kad komisija patvirtina pavėluotai programas ir kad valstybės, kurios yra minimomis, net to paties siekia, ko mes, ką mes įsivaizduojame. Aš manau, kad rašant tokius pranešimus susidurime su ta problema, kad apskritai vieninga kaiminysės politika neveikia, konstatuojamas tik tai tam tikras pažangos ar regreso atvejis. Ir atrodo, kad šitokios sistemos apskritai neveikia ir tų sistemų veikėjai anksčiau ar vėliau išsivaikšto savo keliais. Šeštajame straipsnėje yra sakoma, kad valstybės narės turi apsispręsti, sudėlioti savo akcentus, nurodyti savo silpnasias vietas, o penktame punkte yra kalbama, kad ES turi padrasinti kaiminysės politikos valstybės ir būti tam tikra normatyvinė jėga jau buvo kalbėta apie tai, kad Europos kaiminystės politika turėtų tapti dinamiškesnė, perspektyvesnė, tačiau iškyla ir klausimas, ar nebūtų, nebu, nebūtų buvę naudingiau tiesiog išnagrinėti klausimą, ką mes, parlamentas, galėtume pareikalauti iš komisijos, galvodami apie kaiminysės politiką ir apie susitikimą Vilniuje. Mes turėtume konkrečiai pareikalauti iš komisijos veiksmų, kurie mūsų manimų reikalingi įgyvendant kaiminystės politiką. Kitas dalykas - strateginis iššūkis Rusija. Galbūt reikėtų tiksliau suformuluoti nuostatą dėl to, kas atsitiktų, jeigu tas lūžis, kurio mes tikimės, po sovietinėje erdvėje vis dėlto uh, neįvyktų, nepasiteisintų. Mes turėtume konkrečiai pasakyti, ko mes tikimės konkrečiai iš susitikimo Vilniuje, kalbant apie rytų kaiminysės politiką. Lygiai panašų klausimą reikėtų formuluoti, kalbant apie pietų kaiminysės politiką. Merci, euh, Ačiū, ponė pirmininkė ponė Saifi. Aš norėčiau padėkoti abiems kolegoms, ponui Panzerį ir ponui e, Sarį Švolskį, už atliktą darbą rengiant šią rezoliuciją. Norėčiau pasakyti, kad pritariu daugeliu kolegų, kurie akcentavo tai, kad reikalinga aiškesnė vizija, kalbant apie Europos kaiminystės politiką. Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pakomentuoti pirmininko pareiškimą dėl to, kaip bus traktuojamas Egipto ir Sirijos klausimas, aš manau, kad reiktų vengti tokių diskusijų plenarinėme posėdėje, kai bus kalbama apie kaiminystės politiką, atsižvelgiant į tai, kad situacija yra labai sudėtinga. Dabar labai trumpai apie kolegų atliktą darbą. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti pirmą techninį klausimą. Aš manau, kad konstatuojama dalyje reiktų logiškiau kalbėti apie vizų klausimą, tai yra techninio pabudžio pastaba. Dabar manau, kad reiktų aiškiau kalbėti apie kaiminystės politiką ir kalbėti ne vien tik tai apie rytų partnerystę. Aš manau, kad reikalinga tokia formuluotė, kur aiškiai būtų sakoma, kad ši, kokiu tikslu turi siekti ši politika ir kokiame kontekste. Uh, Kalbant apie 16 punktą, aš manau, kad reiktų įtraukti ir ne tik įtraukti ir paslaugų judėjimą, kalbant apie naujus susitarimus ir laisvą prekių kapitalo ir asmenų judėjimą, kalbant apie Alžyrą, Maroką, ir kita šalis. Dabar 19 punktas, kur kalbama apie Alžyrą. Alžyras išreiškė savo norą keistis e, technologijomis ir ne vien tik tai tikisi finansinės paramos. Taigi aš manau, kad reiktų teikiant finansinę paramą nepamiršti ir žmogaus e, teisių ir taip pat e, kalbėti apie ekonomikos valdymo, verslo aplinkos gerinimą. Taip pat e, Sirijos pabėgėlių klausimas 28 punkte apie Jordaniją irgi kalbama ir e, Jordanija yra viena iš tų valstybių, kur daugiausiai irgi yra Sirijos pabėgėlių, taigi reikia ir tai paminėti. Dėkoju. Uh, Stanokas. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Sariušvalskį ir poną Panzerį Aš anksčiau rengiau pranešimą tuo klausimu, kai tik vienas pranešėjas buvo pasirenkamas ir rengdavo pranešimą apie rytų ir pietų kaiminystę. Mm, kalbant apie rytų partnerystę, iš tiesų rytų kaiminystė man yra labai aiškiai ir gerai pažįstama. Sutinku su kolega e, Šolcu, kuris sakė, kad viską pagal vieną kurpalių matuoti, kažin ar įmanoma Moldovą, Maroką, Alžyrą, Armeniją, kažin ar įmanoma tą padaryti. Tai yra galbūt patogu Europos komisijai, bet tik tiek. Bet aš jau prieš dešimt metų tą sakiau, kai buvo formuojama ši politika ir mano nuomonė nuo to laiko nepasikeitė. Mano frakcija ECR remia pažangą rytų partnerystėje. Uh, Ypač tai, kad Vilniuje ketinama pasirašyti asociacijos sutartis su Ukraina, nepaisant Timošenko, Timošenkos išlaisvinimo, nes tokios tarimo nepasirašymas tikrai nereikš, kad Julija bus išlaisvinta. Taigi aš manau, kad reikia atsėti tuos du klausimus vieną nuo kito ir vis tiek, aišku, turime renkti kampaniją kovojant su selektyviu teisingumu ir kovojant už tai, kad ji būtų paleista. Moldova, e, Gruzija Armenija. Armenija susiduria su dideliu, sunkum, e, su dideliu Rusijos spaudimu, kaip ir Ukraina. Ir Rusija nusprendė, kad bet koks vakarų judesys tos valstybės atžvilgių prieštarauja Rusijos interesams. Ir mes turėtumėme atsižvelgti tos valstybės ilgalaikius siekius, ar tai būtų euroatlantiniai ar kokie tai kiti siekiai. Ir aš tikiuosi, kad bus pasirašytas susitarimas su šia valstybė, nepaisant Maskvos norų. Keturioliktasis punktas. Vėlgi čia bandoma vieną kurpalių pritaikyti visiems, kalbant apie visišką vizų liberalizavimą visose pietų kaimynystės valstybėse. Kažin, ar tai būtų labai palankiai priimta mano valstybėje, kur emigracijos klausimai yra politinis aktualiausias klausimas pastaruoju metu ir manau, kad politiškai būtų sunku parduoti tokią idėją vis, visoms pietų kaimynystės valstybėms panaikinti vizas. Turiu daug abejonių dėl to. Dėl Egipto nėra, aišku, minimas krikščionių koptų bendruomenės persekiojamas ir pastarųjų mėnesių įveikia Izraelis. Aš manau, kad čia punktas yra perdien priešiškai nu, nu, nu, nu, nukreiptas prieš Izraelį ir kalba eina apie nepilnamečių persekiojimą ir panašiai. Uh, Aš manau, kad čia reikia geriau subalansuoti tą punktą, ypač pažvelgus į Palestinos skirelį. Čia visiškai nekalbama apie žmogaus teisų pažeidinėjimus gazos, Hamaso e, gazos ruože, kur yra daug vienašališkų e, arešto atvejų ir persiekėjimo atvejų. Taigi reikia subalansuoti e, Palestiną su Izraeliu. E, Dėl Maroko čia kalbama apie situaciją Sahelio regione ir jūs turite omenyje vakarų Saharos e, klausimą. Sahelis yra kur kas platesnis regionas, tai nėra vien tik tai vakarų Sahar, Sahara. Na ir bendrai sveikinu pranešimą ir siūlysime pakeitimų, atsižvelgiant į tai, ką aš dabar ką tik išsakiau. Dėkoju. Herr Kollege Tanok, möchte Sie daran erinnern. Kolega Tanok, norėčiau priminti Jums, kad Maroko nepriklauso Sahelams. Jeigu aš turiu teisingą informaciją. Kolega Neits. Present. Kolegos pirmininkė, tikiuosi, kad visi gerai praleidote vasarą, grįžote pailsėję, pasikrovę tolesniam darbui. Uh, Aldė šešėlinio pranešėjo nėra ir aš e, tik tai labai trumpai pasisakysiu apie šį pranešimą. Sveikinu abu autorius, jį parengus. Mano kolegė Renata Weber, kuri e, pateiks pakeitimų. Iš principo susijusių su pastaraisiais įvykiais Sirijoje, Egipte ir Ukrainoje. Ji taip pat palies ir siūlymas sumažinti 14-20 e, metų finansinėje e, programoje finansavimą šiam sektoriui. Ši biudžeto eilutė skirta veiksmams ir projektams finansuoti siekiant demokratijos plėtros ir teisinės valstybės principų įtvirtinimo, taigi toks mažinimas tikrai nėra primtinas. Ir ji leidus komitetui pateiks duomenų apie tai, tai kokią įtaką tai padarys e, Sirijai, pabėgėlių klausimas, ne tik Sirijai, bet ir kitose, kitoms valstybėms. Grėjimas Botsonas irgi rengia pranešimus apie Moldovą. Na ir dar a, pabaigai mano pačios pastaba būtų. Aš manau, kad Jeigu mes patys savo užduotumėme klausimą, ar įmanoma implantuoti demokratiją, injektuojant pinigus, injekuojant ir skiriant pinigus, aš manau, kad, kažin, jeigu atvirai tą klausimą užduotumėme, Kažin, e, koks būtų atsakymas ir pietų kaiminystėje, tas pats pasakytina ir apie rytų kaiminystę, kai aš lankiausi Egipte ir kuomet mes ten steigėme specialų į komitetą, mane nustebino tai, kad Egipto spauda visiškai nekalbėjo apie tai, kokiomis sąlygomis remiantis tai buvo daroma Taigi Egipte niekuomet visuomenė buvo nušviesta apie tai, kad tai buvo daroma remiantis, laikantis tam tikrų sąlygų. Ir dabar turime savęs paklausti būtent apie Egiptą. Turime savęs paklausti kur kas esmingesnių klausimų. Ir kažin ar tik tai demokratijos uh, fondo dėka mes galėsime atsakyti į tuos konkrečius klausimus. Pone Gomiš, norėčiau padėkoti e, autoriams e, už atliktą darbą. Aš manau, kad C ir D konstatuojamosiose dalyse reiktų pakoreguoti ir subalansuoti kalbą, formuluotės. Man nepatinka e, tokios formuluotės kaip raudonosios linijos ir taip pat pasakymas, kad rytų partnerystės e, neturi aiškių, rytų partnerystės šalis neturi aiškių Europos perspektyvos motivacijų. Aš manau, kad Kažin ar galime kalbėti apie ES narystės perspektyvas, jeigu jų realiai nėra, taigi reiktų geriau išbaigti tas formuluotės. Dabar Azerbaidžanas. Ta dalis, aš manau, kad turėtų būti irgi tikslingesnė, aiškesnė, ypač Human Rights Watch ataskaita turėtų būti paminėta, kuri šiandien buvo paskelbta, šimto puslapių ataskaita, kuri visiškai išsklaido tą mitą, kad Azerbaidžanas yra šalis perinanti prie demokratijos, jokių būdų ne. Ir ponas Baroso, man atrodo, tą patį galvoja apie Angolą. Nafta šiek tiek pakoreguoja e, linzas faktiškai, kai reikia nuspręsti apie demokratiją ir žmogaus teisės kai kuriuose valstybėse. Dėl Gruzijos aš manau, kad e, čia svarbiausia yra akcentuoti tai, jog reikalingos reformos ir teismų sistemos bešališkumas ir demokratiškumas, e, valstybės tarnybos irgi taip pat. Aš su ponu, ponu Danžan buvau e, prieš mėnesį mm, vizito toje šalyje ir mes susitikome su buvusiu ministru pirmininku, kuris e, sėdi kalėjime. Tai yra ta šalis, kur reikia bandyti išsaugoti jos teritorinį vientisumą ir sušvelninti santykius su Rusija kažkaip bandyti. Aišku, Rusija yra jau kitos lygos žaidėja. Turime remti Gruziją, bet tam mums visiškai būtinos reformos toje šalyje, kurios yra minimos. Dėl Ukrainos aš manau, kad reiktų atsižvelgti tai, kas dabar e, vyksta su, su Rusija. Dėl pietų kaiminystės aš irgi manyčiau, kad būtų protingiau susilaikyti nuo kalbų apie vizų liberalizavimo ir admisijos susitarimus, nes e, turime įvertinti realybę ir turėtumėme gal praktikoje geriau palengvinti vizų išdavimo procedūrą ir skatinti žmonių mainus, kuriant gebėjimus ir panašiai. Tačiau toks bendras pareiškimas būtų tikrai nelabai realistiškas. 16 punkte būtų naudinga kalbėti apie tai, kad reiktų užtikrinti turto uh, atgavimo procedūrą ir čia irgi mechanizmas turėtų būti numatytas ir sukurtas išorės veiksmų tarnybos. Tai yra tas rytis, kuri yra aktuali daugelį tų valstybių, bet ir mūsų šalims taip pat, taigi nuoroda būtų visai naudinga. Alžyras ir Marokas, čia kalbama apie teritorinius iššūkius. Čia reiktų gal paminėti žodį ginčiai. Ir visa dalis apie Maroką pagrindiniai elementai man yra primtini, tačiau 35 punkte, kur kalbam apie Sahelio regioną, aš manau, kad keista, kad Viskas išskyrus e, vakarų Sahara nėra paminėta, kai kas lankėsi iš mūsų vakarų Saharo ir mes padarėme išvadą, Veronide Kaiser buvo delegacijos vadovė, tuomet taigi mes padarėme išvadą, kad atėjo laikas Europos Sąjungai daugiau įsitraukti ir daryti spaudimą, kad būtų galiausiai išspręstas tas konfliktas kuris iš ties yra labai aktuolus, kalbant apie regioninę integraciją ir ekonominį e, tų valstybių, ekonominę naudą toms valstybėms. Taigi tiesiog atėjo laikas e, įvardinti tuos dalykus. Dėl Egipto. Mano manimu, turėtumėme vadinti daiktus tikraisiais vardais. Buvo karinis perversmas, nors buvo populia visuomenės kaip ir parama tam perversmui, tačiau turime kažkaip e, musulmonų brolyje, negalime jos leg, ne, paskelbti nelegale, nepaisant visų tų problemų ir panašiai. Tiesiog čia yra keliamas kompromisas e, demokratija Egipte ir mes turime aiškiai tai vardinti ir sutinku su kitais kolegomis, kurie apie tai kalbėjo, apie tas sąlygiškumą sąlygas. Aišku, tai riboja mūsų veiksmus, nes mūsų finansinė parama, kažin ar ką pakeis. Bet politinis signalas, signalas šiuo atveju yra kur kas svarbiau, nei mes manome. Ir mes, parlamentas, neturėtumėme nus, nusisukti nuo tos atsakomybės. Galiausiai Sirija, dar Libija. Pritariu tam, kas parašyta, tačiau daugiau turėtumėme akcentuoti tai, kad nereikia ne, ne vien tik tai tęsti demokratinės reformas, bet jas paspartinti, nes tų demokratinių reformų matėme labai mažai, labai nedaug. Jo situacija sudėtinga, bet reiktų pasiekti daugiau. Dabar dėl Sirijos. Aš manau, kad reiktų paminėti cheminio ginklo panaudojimą ir turime kalbėti apie tai, kad Rusija ir Kinija uh, trukdo tarptautinės bendruomenės veiksmams e, saugumo taryboje. Ir Sirijos konfliktas turėtumėme pirmiausia kalbėti apie tai, kad čia žmonės e, kovoja už laisvę toje šalyje. Aš kalbėti septynias minutės, o dar daug kolegų norinčių pasisakyti. Dabar žodis ponė Lučikovai. Mano pavardė yra Marusė Liupčiava. O, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams kurie nepateikė visapusiškos ES komisijos politikos e, analizės, nors e, pasistengė, kad ji būtų kuo išsamesnė. Daug svarbių aspektų susijusių su rytų ir pietų partnerystė, tačiau buvo paminėti. Ir mums e, bendradavimas su šiais regionais yra labai svarbus. Pranešime atkreipimas dėmesys į kai kurias problemas, arba bent jau jos yra minimos, nes iš tiesų kai kurios šalis su, su šiomis problemomis susiduria, todėl labai svarbu, kad šio prašymo tekstas būtų kuo tolygesnis, kad nepasiektume priešingų tikslų palyginti su tuo, ko siekiame iš tikrųjų. Vertinami padėti atskirose regionuose, turėtume savo poziciją formuluoti kuo atsargiau, tam, kad nenukentėtų atskirų valstybių tose regionuose interesai. Todėl labai svarbu dar kartą įvertinti siūlomas formuluotės pavyzdžiui, tokias e, kaip e, siūlomas e, dvišalis požiūris arba dviejopas atskirų politinių sprendimų vertinimas ir aš manau, kad taip pat vertimuose į skirtingas kalbas būtų galima išvelgti tam tikrų skirtumų vertinant atskirus politinius sprendimus. Kalbant apie padėtį Ukrainoje, turėtume galbūt laikytis nuosaikesnės pozicijos. Žinoma, turėtume nepamiršti, kad e, politiniai sprendimai, politinės pozicijos dažnai keičiasi, o mums turi rūpėti kaiminių santykių su Rusija stabilumas. Ir jeigu jau siekime apibrėžti tam tikrus kriterijus santykiuose su Ukraina, turėtume taikyti tuos pačius kriterijus ir savo santykiams su, kitom, su kitomis šalimis. Todėl aš manyčiau, kad pasirinkti tas terminas selektyvus teisingumas čia nėra tinkamas ir turėtume pasirinkti kitokį apibrėžimą tam, kad per daug nenukentėtų Rusijos interesai. Ačiū uždėmesi. Ostyr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarąją savaitę, kuomet aptarėme padėtį Egipte ir Siriją, kai kurie kolegos kalbėjo apie krikščionių persekiojimą, ypač Egipte, ir ragino ES užimti aktyvesnę poziciją dėl šio persekiojimo. Atrodo, kad buvo susitarta ir EIVT vadov, generalinis sekretorius pareiškė savo paramą atitinkamai pozicijai, tačiau antrajame punkte kalbama apie ES prioritetinius veiksmus susijusius su Egiptu, tačiau krikščionių persekiojimas ten neminimas. Ponas Tenokas minėjo, kad apskritai niekur neminimas krikščionių persekiojimas ir bažnyčių puldinėjimai. Manau, kad tai turėtų būti vienas iš svarbiausių ES veiksmų Egipte. Mos Plenkovič, ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems kolegoms, Arišui Volškui ir panai Panceri, už labai gerai parengtą pirminį pranešimo projektą. Rezoliucijos projektą, nes jame skiriamas e, pakankamas dėmesys e, labai svarbiai ES išorės politikos e, sričiai, tai yra kaiminystės politika ir kalbant apie tiek apie rytų partnerystę, tiek bendrabiavimą su viduržėmio regiono, viduržėmio jūros regiono šalimis. Taip kaip Kroatijos atstovas, turite minėti, kad Kroatija tiek yra slaviška šalis, tiek viduržėmio jūrui jūrai priklausanti šalis, tai mums kaimynystės politika su abiem regionais yra labai svarbi ir turime pasirinkti visapusišką požiūrį į šį bendradarbiavimą, kuris turėtų apriepti, apriepti tiek prekybos, tiek politinius tarpusavio santykius. Norėčiau tarti keletą žodžių apie mūsų rytų kaimynus, partnerius, Ir atrodo, kad kai kurios iš rytų partnerystės šalių mm, sieja didesnius lūkesčius su, su ES, todėl galbūt joms reikėtų skirti šiek tiek kitokio dėmesio. Kadangi artėja aukščiausio lygio susitikimas Vilniuje, tai labai svarbu, kad jis būtų sėkmingas. Tame būtų patvirtinti keli asociacijos susitarimai, nes e, neturėdami šios institucinės infrastruktūros, kurią remdamėsi galėtume skatinti pokyčius atitinkamose šalise, mes negalėsime daryti įtakos reformų procesams, o e, šie procesai yra svarbus tiek ekonominių požiūrių, tiek siekiant apsirūpinti energijos ištekliais Europos Sąjungai. Kalbant apie padėtį Ukrainoje, tai reikia nepamiršti jos santykių su Rusija, prekybos aspektų. Iš tiesų, dabartinė politinė situacija yra labai sudėtinga. Kalbant apie rezoliuciją dėl pietų kaiminystės per busimasias savaitės mes turėsime pakeisti tam tikras formuluotės dėl padėties Sirijoje, ypač atsižvelgdami į cheminio ginklo panaudojimą ir taip pat manau, kad padėtis Egipte taip pat turės būti įvertinta šiek tiek kitaip, bus pateikti keli pakeitimai. Nepaisant to, manau, kad kai kurie aspektai nėra nušviečiami, kalbant apie daugia šalį bendradarbiavimą su Viduržėme jūros regiono šalimis prieš kelias, savai, prieš kelias metus mes pradėjome uh, Viduržėmė jūros sąjungos procesą, tačiau dėl tam tikrų įvykių aukščiausių lygmenių nevyko jokių susitikimų ir manau, kad kalbant apie naują viduržėmę jūros regioną, svarbu tai pabrėžti, kadangi per pastarosius metus su atitinkamais kolegomis iš šio regiono aukščiausių lygių nebuvome susitikę ir būtina tą padėtį pakeisti siekiant atgaivinti Viduržėmio jūros regiono sąjungą, siekiant, kad procesai šiame regione taptų dinamiškesni. Aišku, to negalima padaryti per vieną dieną, tačiau reikia vis tiek stengtis ir siekti šio tikslo. Ponai posautis, teikiamas žodis. Aš e, noriu pritarti pasiūlymui abiems pranešėjams pasikeisti nuomonėmis tarpusavėje, tai prisidėtų prie geresnio bendro rezultato. Tačiau noriu kreipti dėmesį į tam tikrą problemą, nes iš tiesų kilo sunkumų viename pranešime vertinti pietų ir rytų partnerystę, nes ukrainiečiai tikrai nelabai suprastų, kodėl jie yra suplakami padėtis e, jų šalies suplakama ir svarstama bendrai su padėtimi Sirijoje ir atvirkščiai, taip pat būtų nelabai suprantama. Aš manau, kad e, pirmininkaujant Čekijai e, buvo atskirta rytų ir pietų partnerystė. Tai laikytina didžiausia Čekijos pirmininkavimo sėkme po aukščiausio lygio sustikimo Pragoje ir užsienio ekonomistas Furstamergas to pasiekė. Uh, Ir ypač dabar, turint omenyje visas krizės, kurios vyksta tiek Pietų Kaukazo regione, tiek e, Sirijoje ir visur kitur, taip pat problemas susijusios su vizų politika, aš tiesų nelabai galėčiau suprasti, kad e, vizų e, klausimai Ukrainos atžvilgių gali būti svarstomi bendrai su vizų režimu Egiptui ar Sirijai. Na, aišku, dabar mes visko taip greitai nepakeisime, Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikras problemas. Dėl laikos takos paminėsiu tik kelius konkrečius, kelis konkrečius klausimus. E, Ruoždamėsi Vilniaus susitikimui turėtume daugiau dėmesio skirti Ukrainos klausimui, kalbėti apie padėtį Ukrainoje konkrečiau, pirmiausia, nepamirždami žmogaus teisų padėties ir kita vertus e, nepamirždami pono Putino mėginimų pastatyti Ukrainą į vietą ir suteikti Ukrainai geresnės perspektyvas pasirašyti asociacijos susitarimą. Taip pat turime daugiau dėmesio skirti užšalytiems konfliktams pietų Kaukaze. Kol kas atitinkamų veiksmų nematau. E, e, Armenijos ir Azerbaidžiano tarpusio santykius vertindami negalime pamiršti Kalnų Karabacho e, problemos, e, nes e, procesai šiame regione gali labai greitai tapti nevaldomi ir gali skelti didelę grėsmę ES apsirūpinimui energijos ištekliais. Manau, kad Azerbaidžiano atveju turėtume tolygiau vertinti vidaus politikos padėtį ir aiškiau įvardinti e, dvišalių santykių problemas, ypač nepamiršant Kalnų Karabacho e, problemos tarptautinės teisės kontekste. E, kolegai Blenkovič norėčiau pritarti, mums būtina nedelsiant atgaivinti Viduržėmio jūros regiono sąjungos projektą. Iš tiesų jis net niekuomet nebuvo visiškai gyvas, tačiau šios priemonės mums dabar labai trūksta, siekiant veiksmingiau gyveninti pietų kaiminystės politiką ir šiuose šio regiono šalise juntamas pageidavimas e, šią priemonę, turiuomenyje Viduržėmė jūros regiono sąjungą padaryti gyvą, tiek būtų mano pastabų šiam šio puikiai parengto pranešimo atžvilgius tikrai parengtas gerai, tačiau kai kurios aspektus dar reikėtų labiau sukonkretinti. Was... Ačiū, e, pirmininkė, nekartosiu to, kas ką tik buvo pasakyta, kelios papildomos pastabos. Pirmiausia, Sariš Volski tai vadina, įvardijo kaip trečiosios šalies elgesį. Aš džiaugiuosi, kad Sariš Volski pastebėjo trečiosios šalies elgesį, nes jeigu prisimenate mano frakciją, socialdemokratai prieš kurį laiką jau įvardijo tą savoką trečiosios šalies elgesys. Taigi dabar jau daugiau nei vienerius metus mes bandėme ir ateityje taip pat bandysime surasti konstruktyvų sprendimą taip vadinamojo selektyvaus teisingumo problemai, Julijos Timošenko atveju ir kitoms byloms, nes mes niekuomet neignoravome to platesnio strateginio konteksto, nesvarbu, ar tai būtų Moldova, ar Ukraina, ar kitos valstybės. Taigi džiaugiuosi, kad Sariu Švalski ir kiti bičiuliai pastebėjo trečiosios šalies elgesio elementą. Taigi mes pritarėme tam ir mes visos politinės frakcijos turėtumėme įvertinti tą strateginį kontekstą, jį stebėti artimiau ir ieškoti konstruktyvių sprendimų, ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Gruzija, ar kitos šalys. Kalbant apie Ukrainą ir Gruziją, man nepatinka vėlgi, kad abi šalys yra tuo pačiu lygmeniu įvardyjamos, kalbant apie selektyvų teisingumą, abu buvę premjerai kalėjime. Aš nemanau, kad tai būtų naudinga jiems ir nebūtų teisinga apibūdinant situaciją. Aišku, tai nereiškia, kad mes nenorime žmogaus piliečių teisų, demokratijos e, ir tai, kad visi galėtų dalyvauti rinkimuose, bet e, pranešime trūksta kovos su korupcija, nėra minima kova su korupcija, tai yra aktuali problema visose šalise. Būtent dėl to ir yra kai kurie žmonės įkalinti, tai juk susiję yra su korupcija, taigi ne, neignoruokime tos problemos, paminėkime korupciją. Taip pat norėčiau paminėti ir e- ekonominę integraciją, tiek kalbant apie rytų partnerystę ir Europos Sąjungą, kalbant apie ekonominį bendradarbiavimą ir integraciją tarp rytų kaiminystės valstybių. Taigi ekonominė integracija svarbi, taip pat e, regioninis bendradarbiavimas, ponas Poseltas minėjo užšaldytus konfliktus, aš manau, kad juos irgi reiktų paminėti. Tas pats, man atrodo, pasakyti nėra apie pietų kaiminystę. Čia vėlgi turėtumėme akcentuoti Magreb šalis, nes jeigu yra kokių galimybių pietų kaiminystės valstybėms pasiekti sėkmės, e, ne, nepaisant visų tų problemų tarp Maroko, Alžyro ir panašiai, būtent tos galimybės galbūt aktualiausios Magreb regione. Taigi nepamirškime regionio bendradarbiavimo Magreb regione ir, ir kitų. Ačiū. Trumpai, pirmininkė, norėčiau paklausti. Jeigu šiame pranešime apie tai nekalbama, tai galbūt kitame pranešime reikėtų laikytis tokios bendros sistemos. Tai, kas rašoma apie pietų kaiminystę, man patinka, patinka, kad yra nurodoma, kokia situacija atskirose valstybėse, tačiau kita vertus mes turėtume kalbėti ir apie tai, ko mes tikimės iš komisijos. Kalbėdami apie rytų kaiminystę, dviejose punktuose kalbame apie tai, ko siekime patys, ko tikimės iš kitų. Čia nieko blogo nematau tokioje formuluotėje. Tačiau kai kalbame apie atskiras valstybės, turėtume kalbėti dar konkrečiau. Galbūt reikėtų laikytis vienodos sistemos ir labiau įsigilintume į atskiras valstybės. Kur kitur tai padaryti, jeigu ne tokiame pranešime, jeigu ne šiame, tai bent jau kitame. Should... Dabar e, pranešėjui, kuris e, kalba apie pietų partnerystę, kolega Pansierė. Iš tikrųjų, yra dalykų, apie kuriuos nekalbama pranešime, kadangi pranešimas buvo rengiamas iš esmės prieš vasaros atostogos, o pastaruoju metu įvyko didelių pokyčių e, pietų regiono valstybėse. Aš dėkuoju už jūsų mintis, kritiškus pasisakymus, kaip ten bebūtų, tai mūsų bendras darbas. Į kai kuriuos jūsų pastebėjimus nučiau atsakyti. Mano manimu, reikėtų vengti retorikos šiame pranešime ir būti konkretus, kadangi dabar susidurime su paradoksalė situacija. Jeigu mes suformuluosime prioritetus ir jų nesilaikysime, turiu omenyje ir biudžeto klausimus, ir politinių sprendimų aspektus, tai nieko gero nepasieksime. Kai kalbame apie kaiminysės politiką, mes susidurime su užsienio politikos uždaviniais, kuriuos įgyvendina ES. Todėl mes turime konkrečiai įvardinti problemas, pavyzdžiui, kalbame apie Siriją ir taip pat turime paminėti, kad kai kurios ES valstybės nori imtis karinių veiksmų Ir žinoma, mes turime labai gerai apgalvoti savo veiksmus ir pasiūlymus. Dėl vidaus politikos aspektų, manau, labai svarbu rezoliucijoje išryškinti dvi atskiras dalis. Per pastaruosius metus išiškėjo tam tikra dialektika tarp rytų ir pietų. galbūt e, žlugus Berlyno sienai vertėjo daugiau dėmesio skirti rytams negu pietums, tačiau kaiminystės politikoje reikia atsižvelgti į visus įmanomus prioritetus. Mes turėtume stengtis vengti praeities klaidų, kadangi ilgą laiką Europoje regiono stabilumą painiojame su režimų stabilumu. Ir todėl buvo tiesiog suteikiama pasirinkimo laisvė ir mes tarsi pritarėme, kad demokratija jau yra įsigalėjusi tam tikrose regionuose. Rooseveltas nesuprato fašizmo grėsmės, o Čerčilis siūlė, Čerčilis siūlė pasitikėti amerikiečiais. Nemanau, kad mes turime taip elgtis, kadangi kažkada bus taip pat kalbama ir apie Europą kaip neapsisprendusi regioną. Visų pirma, mes turėtume įvertinti kaiminysės politikos naudą. Mes turime įsigilinti į pietų regiono problemas ir Dar labiau dėl to, kad jos turi poveikio ir mums, kadangi kaimininių valstybių stabilumas, nestabilumas turi poveikio ir mums migracijos kontekste, emigracijos pasiekmėmis. Todėl labai svarbu Europos politinę nuomonę formuoti kryptingai. Žinoma, investicijos šiuose valstybėse galėtų užsitikrinti mums daugiau saugumo, tačiau čia, šiame požiūrėje yra glūdi didžiulis prieštaravimas. Mes žinome, ko tikimės, tačiau kita vertus kaiminysės politika turėtų būti nukreipta į ateities perspektyvą. Susidurime su įvairiausiais iššūkiais, Pirmiausia, kiekviena valstybė žvelgia į savo artimiausią kaimyną. Tačiau kaiminystės politika neturėtų būti grindžiama tokiu siauru požiūriu. Todėl manyčiau ir toliau, kad kaiminys politika šiek tiek primigusi pasaruoju metu. May, may start, I mean... Sarišvolski, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paskelbti, kad pareikšti, kad Aš atsižvelgsiu į tai, e, kas bus išsakyta pakeitimuose, dabar atsižvelgdamas ir dabartinės diskusijas, aš bandysiu į viską atsižvelgti kiek įmanoma. Noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė diskusijose. Norėčiau pirmiausia pasakyti, apie ką nėra šis pranešimas, nes iš dalies sutinku su daug kuo, kas buvo išsakyta diskusijose, bet kai kurios pastabos e, tai yra teisingos, gilios. Uh, ir geros, bet apie ką nėra šis pranešimas? Šiuo pranešimu nėra bandoma pakeisti šalių ataskaitų. Jos išlieka ir taip pat nebandome išspręsti visų problemų susijusių su abiem regionais, nebandome pakeisti politikos, nes apie tai bus kalbama kitur, bus kitas po Vilniaus parengtas pranešimas apie rytų partnerystę ir panašiai. Šis pranešimas yra labai kuklus, tiesiog yra bandoma įvertinti pažangą e, kaiminystėje ir rytuose. Ir pietuose ypatingų momentų, kuomet daug kas yra kryškelėje, kuomet laukiame Vilniaus viršūnių susitikimo ir taip pat tam tikrus politinius orientyrus pateikti ES e, veikėjams ir trečiosiam šalims, kai kurios trečiosios šalys yra galbūt ambicingesnės nei mes norime ir aš suprantu tuos siekius ir ambicijas, tačiau šiuo pranešimu, kažin ar galime viską išspręsti ir prisimti visus, visus tuos dalykus dėl riboto dydžio ir siekio. Pranešimas turi būti irgi gan glaustas. Taigi, tokios bendros pastabos, o dabar pereisiu prie kai, kai kurių užsakytų minčių, gal ne visų, bet daugelio. Ponas Žyvėts. Pone Žyvėts. Gruzijos, Ukrainos tas išlygas turėsime su, su jumis aptarti. Gal aš detaliai dabar to nekomentuosiu. Pone Tanokai, Sutinku, kad vienas kurpalius nebūtinai visiems tinka, tačiau norėčiau pabrėžti savo ruoštų, kad aš prašau diferencijavimo, prašau, kad būtų diferencijuotas požiūris numatytas ir panašiai. Taigi aš sutinku, bet apie tai jau yra kalbama mano pranešime ponė Neits. Tiesa, turime tą biudžeto aspektą išspręsti, jūs esate visiškai teisi O tada dar daugiametė finansinė programa laukia. Bet ketinimas man yra priimtinas. Po to žiūrėsime, kaip bus Ana Gomeš. Taip, aš raudoną liniją tokį terminą naudoju, bet dažnai politiniuose tekstuose toks terminas naudojamas ir tai yra politinis tekstas. Jūs galite klausti, ar ta linija rožinė raudona. Aš sakyčiau, kad ji raudona. Uh, bent jau kalbant apie kaiminystės politiką, praeitą savaitę afeto diskusijose, tai ta linija faktiškai dar ryškiai raudona buvo. Ir aš ne pačias griežčiausias formuluotės naudoju. Ponas Žyvecas labai aiškiai sakė, kad jeigu tokio, tokie terminai ir žodžiai bus naudojami, tai man laikas pasitraukti. Čia buvo kolega iš jūsų frakcijos, kuris tai pasakė. Dėl europinių perspektyvų, europinės perspektyvos reiškia viską, nebūtinai narystę. Jeigu būtų narystės perspektyvos, tai taip ir parašyčiau. Europinės perspektyvos tai yra ir partnerystė partnerystės, asociacijos sutartys arba privilegijuotos partnerystės savoka tai gali būti įvairūs dalykai. Ir kai kas tai gali interpretuoti kaip narystės perspektyvas, bet narystės perspektyvos nėra įvardyjamos. Taigi aš apginu savo panaudotą terminą. Dėl Azerbaidžano tiesa, žinau, kokia yra ta ataskaita, aš ją, su ja susipažinau, tačiau aš naudoju diplomatinės kalbos tam tikrus kodeksus ir sakau, kad yra rimti žmogaus teisės ir demokratijos pažeidimai. Čia gal pats toks trumpiausias įmanomas apibūdinimas, kalbant apie Azerbaidžano padėtį. Ir pritariu jūsų vertinimui, tačiau čia ne apie Azerbaidžaną juk yra šis pranešimas dėl Gruzijos. Neliko vietos kalbėti apie teritorinį vientisumą ir teismų bešališkumą ir panašiai. Apie Gruzijos ataskaitoje apie tai kalbame. Gruzijos pranešime. Dėl Ukrainos. Jūs kalbėjote apie akibrokštą su Rusija, apie tai buvo kalbėta, jūs čia prie Liepos mėnesio versijos grįžote. Pone Liupčiava, atsižvelgiant į mano nuomonę, gal ji netokia svarbi, bet atsižvelgiant ypatingai į AFE diskusijas praeitą savaitę, kur buvo kalbama apie Ukrainą, daugelio nuostabai ir iš kairių, iš dešinės, kairių, kairės ir iš dešinės ir per vidurį buvo vienas tonas ir viena pozicija dėl Ukrainos naudojama. Tai aš čia nuosaikesnis net ir negalėjau būti ir turėjau būtent atspindėti mūsų e, komiteto pagrindinę poziciją. Selektyvus teisingumas nėra čia siekiama ir žengiama per toli. Ir aš nebandau tą daryti, kad būčiau naudingas Rusijai, nes tokia yra ES linija, jai pritarė parlamentas, selektyvus teisingumas yra vienas iš trijų pagrindinių kriterijų, reikalavimų, kurie yra keliami užsienio reikalų taryboje gruodžio mėnesį, tai buvo išsakyta, tam pritarė visos institucijos Ir visas procesas yra grindžiamas tą savoką ir tai yra Europos komisijos išorės veiksmų tarnybos ir mūsų parlamento bendri trys reikalavimai. Pone Poseltai, aš galbūt turėčiau daryti nuorodą į užšaldytus konfliktus. Ponas Rūčiakas irgi teisus, galbūt tuos pagrindinius elementus turėjau paminėti korupciją irgi, bet jeigu aš minėčiau visus tuos sunkumus, su kuriais susiduria tos šalys, tai čia šimtai puslapių būtų. Bet užšaldyti konfliktai yra esminis dalykas, jūs esate teisus. Jūsų provokuojančios pastabos Liborai pradžioje. Tikrai labai džiaugiuosi, nes kai viskas prasidėjo rūpiučio mėnesį, aš sveikinau poną Svobodą. Ir tai, kad mūsų pozicijos šiuo atveju, ne tik dėl Ukrainos, dėl rytų partnerystės, mūsų EPP pozicija, kurią išsakiau aš ir ponas Brokas. Ir po to iškart ponas Voboda iš principo pakeitė poziciją. Ar komisijos šio atstovų yra? Taip, nes kalbant apie prekybinius santykius, tai, ką sakė komisaras Degucht, iš prekybinių santykių tai išaugo į politinius klausimus. Ir dvi didžiausios politinės frakcijos šiame parlamente laikėsi vienodos pozicijos. Faktiškai identiškos pozicijos, tai aš labai džiaugiuosi. Ukraina, Gruzija, mes irgi čia susitarėm ir čia ta pati pastaba kaip ir ponui Žyvecui, reiks e, rimtai pakalbėti apie tai. Dar vieną dalyką norėčiau paaiškinti. Selektyvus teisingumas nėra žmogaus teisės. Selektyvus teisingumas uh, kaip e, aš rašau, yra demokratijos pagrindas, be ko mes negalime suartėti su ta valstybė. Jeigu piliečiai negauna teisės pasirinkti alternatyvos dabartiniai vyriausybei, nužudoma demokratija. Taigi pirmiausia reikalinga demokratija, o po to pasirūpinti jau reikia žmogaus teisėmis. Netgi potenciali kandidatė į dabartinė, dabartinė kandidatė į vyriausybės vadovės postą yra įkalinama, nes ji tampa konkurente. Toks yra Timošenko ir Gruzijos premjero atvejis. Tai yra selektyvus teisingumas. Tokia yra apibrieštis šios savokos. Čia ne vien tik tai korupcija. Integracija, aišku, irgi svarbu, Pone Fleckenstein, dėkoju už pastabą. Man padėjote sakydamas, kad reikia vengti detalizuoti atskiras valstybės, atskirų valstybių situaciją. Tai jūs paremėte mano paaiškinimą, nes toms valstybėms yra rengiami konkretūs pranešimai. Ir bus po Vilniaus parengtas e, pranešimas, jis jau yra numatytas. Ačiū. Well, thank you very much. Dėkuoju. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Sala Frankos pranešimo dėl ES 14 finansinių metų bendrojo biudžeto. Dėl visų skirsnių iš karto prašau kolega Sala Franka. Jums žodis. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Eh, creo que los colegas. Ačiū pirmininkė. Kolegos puikiai prisimena, kad mes prieš atostogas kalbėjome apie biudžeto projektą kitiems metams. Jame yra numatyta 12,5 procentų sumažinti biudžeto lėšas, tai reiškia, kad įsipareigojimams bus skirta mažiau lėšų. O čia užsienio reikalų komitete mes dabar bandome išsireikalauti lėšų tokiu, tokio lygio, kokios buvo skirtos jau praėjusiems metams. Ir turėdami omenyje daugiametę finansinę programą, kuri yra visiškai, kuri netitinka to padidėjimo, kurio tikimasi 14 metais. Aš norėčiau pirmiausia supažinti su šio komiteto nuomonė. Ji yra nuosekli, nors galbūt šiek tiek kitaip vertinami niuansai, tam tikros e, smulkmenos, kai kurie e, pritarė, kai kurie pritarė su energingai šitai nuomoniai, tačiau šešėliniai pranešėjai norėjo pateikti pakeitimą žodžiu, kadangi šito pranešimo terminai yra labai griežti, o iki nuolatinio atstovų komiteto susitikimo mes norėtume priimti jau vieningą nuomonę. Pirmiausia, iškilo problemų dėl išorės veiksmų tarnybos. Šitas komitetas reikalauja sisteminio tyrimo dėl struktūrų, dėl tarybos sekretoriatų veiklos, dėl to, kad būtų vengiama dubliavimo. Kita tema tai yra ypatingų įgaliotinių biudžeto klausimas. Manyčiau, kad išlaidos jiems turėtų būti numatomos išorės veiksmų tarnybos kontekste. Yra siūloma sumažinti 14 procentų apskritai įgaliotinėms, o ypatingiems įgaliotinėms numatyti kitokį mažinimo procentą, bet visą tai turėtų padaryti išorės veiksmų tarnyba savo siūlymu. O šiaip kitas lėšas mes siūlome palikti tokio lygio, koks buvo siūlomas finansavimas 13 metais. Pero, sin embargo, quedan algunos puntos. Su SND frakcijos atstovė Simonys aš pasiūliau tokį pat finansavimą kaip ir 13 metais, turiu omenyje įsipaigojimus mokėjimams. Pavyzdžiui, mes norime, kad rinkimų stebėjimo misijos būtų finansuojamos tokiu pat lygiu, bet to mes sieksime pateikti pasiūlymą numatyti išmokas tokio pat lygio, kokios buvo numatytos komisijos e, iš ankstinėme pasiūlyme, pasiūlymo projekte, taip pat e, ASEAN, ASEAN valstybėms ir Latino Amerikos valstybėms jų paramos priemoniai siūlome nemažinti biudžeto ir norėtume, kad būtų atsakytos visos lėšos, kurios yra reikalingos išorės veiksmų tarnybai, kadangi pastaroji prisėmė konkrečius įsipareigojimus, nors ir ji taip pat ėmėsi taupimo žingsnių, bet vis dėlto reikia laikytis tam tikrų įsipareigojimų gairių įsipareigojimų, kuriuos jau prisėmė anksčiau išorės veiksmų tarnyba ir būtent ji turės tuos įsipareigojimus vykdyti. Taigi, po konsultacijų su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjus susiklosti tokia situacija, aš manyčiau, mums pavyks susitarti ir tikiuosi, kad laiku galėsime pateikti savo nuomonę komitetui. Dėkoju Salafrankai. Kolegė Monys. Ačiū pirmininkė. 2014 metų biudžetas yra labai svarbus. Tai pirmųjų metų biudžetas, jau dirbant pagal pirmaisiais metais pagal daugiametę finansinę programą. E, finansinės programos biudžetas buvo sumažintas labai ženkliai pranešėjas siūlė atmesti e, mažinimų siūlymus, kadangi šitas mažinimas paveiks mūsų užsienio politiką. Yra numatyta 14 metų biudžetą sumažinti 12,5 procentų. Tai yra didžiulis lėšų apkarpimas, nors ir vykdoma taupimo politika mes manome, kad toksai sumažinimas neigiamai paveiks ES užsienio politiką. Siūlymai, siūloma mažinti visų politikų finansavimą ir mes pateikėme šešis pakeitimų siūlymus, kurias suderinome su pranešėju ir šiuose siūlymuose apgailestaujame, kad esame labai nusiminę dėl mažinimo 12,5 procentų ir taip pat panašių procentų nepridėme mažinimui mokėjimams. Jeigu toks mažinimas iš tikrųjų palies ir kaiminystės politiką, pavyzdžiui, 13 procentų, turiuomenyje rytų kaiminystės politika, lygiai taip pat bus mažinama ir e, pietų kaiminystės politikos e, finansavimo norma ir todėl labai sunku bus įveikti susidariusios krizės padarinius. Mes pritarėme kitoms frakcijoms, kurios manė, kad reikia laikytis tokios finansavimo normos, kuri buvo numatyta 13 metais. Būtent to pagėdauja mūsų komitetas. Dėkoju. Visiems aišku, kad kuo daugiau bus karpama, tuo ambicingesnių tikslų mes turėsime siekti. Ir tas, tas spragas turėsime užpildyti siekdami ambicingesnių tikslų. Nicht einfach aus Lichtersicht. Äh, Kolegė Lösing, mes nemanome, kad reikėtų atmesti siūlymus apkarpyti lėšas, kadangi yra tam tikrų sričių, kuriuose reikėtų mažinti finansavimą, pavyzdžiui, karinio E, karinės išlaidas reikėtų mažintis, taip pat bendradarbiavimo karinėje srityje išlaidas būtų galima mažinti. Aš pateikiau pakeitimų siūlymus ir mūsų frakcija pateikė pasiūlymų, kad reikėtų tiksliai įvardinti civilinę užsienio politikos kryptį. Mittel Jeigu tai būtų padaryta, tuomet reikėtų jau tikslingai skirti lėšas, o kitose srityse mes manome būtų galima ir susilaikyti nuo lėšų švaistimo. Aš nenorėčiau konkretintis mūsų pasiūlymų, jie atsispindės mūsų pasiūlymuose dėl pakeitimų. Dėkoju. Ar kolega Salafranka norėtų ką nors pasakyti? Dėkoju. Aš manau, kad mes galime bandyti galvoti apie galutinį sprendimą. Pritariu kolegų pasisakymams, pritariu nuomoniai dėl susirūpinimo civilinės, pilietinės visuomenės e, raida. Strategiškai vertinant ir atsižvelgiant į diskusiją dėl pranešimo atsižvelgiant į Sarijos Volskį nuomonę ir Pansierį nuomonę, vis dėlto manome, kad dabar susidurime su biudžeto siūlymu, kuriame atsispindi nauji prioritetai, tačiau turint tiek lėšų mes niekaip negalėsime siekti tų prioritetų įgyvendinimo, įveikti iššūkius su mažesnėmis lėšomis reikštų, kad mes nusimetame atsakomybę. Atsakomybę nusimeta nuo savo pečių ES institucijos. Kolegijos Monė, Monys nuomonė šitas biudžetas yra labai svarbus, kadangi 14 metų biudžetas yra pirmasis biudžetas jau dirbant pagal daugiametę finansinę perspektyvą. Ir jeigu pirmaisiais metais būtų taip drastiškai karpamos lėšos, tai rytoj komiteto posėdėje, manyčiau, iš tikrųjų niekas nepritars tokiems drastiškiems lėšų mažinimams, kadangi susidursime su labai aiškia prieštara tarp ambicingų ES užsienės politikos tikslų ir visiškai nepakankamo finansavimo. Dėkuoju kolegoms už pranešimus, pasisakymus. Mes turėtume balsuoti dėl skaičių, ponia Liuzing, turėdami omenyje tai, kad mūsų uždavinys turi būti labai taktiškai suformuluotas puikiai suprantate, kaip vyko diskusijos dėl biudžeto. Su biudžeto komitetu mes turėtume taip pat tartis, kiek jis galėtų pritarti mūsų siūlymams. Mes, žinoma, stengsimės laikytis mūsų nuostatos. Trečiadienį diskusijos tik prasidės. Ir mes turėtume sukonkretinti savo nuomonę dėl konkrečių skaičių. Ačiū. Vienas dalykas, kurio išmokau iš buhalterių ar finansų ministerijos struktūros, tai jeigu jau kada nors asignavimai yra, buvo sumažinti, tai jie niekuomet nebus atstatyti. Noriu tik priminti kolegoms, kad balsuosime dėl šio pranešimo rugsėjo ketvirtą dieną. Kitas darbo atvarkės klausimas. E, ES pasirinkimo narystai fondo biudžeto valdymas, pono Kacino nėra, tačiau ponė Neits jį pavaduos ir pristatys šį pranešimą. Taigi, jums suteikiamas žodis. Ačiū. Norėčiau visų kolegų pateikusių pakeitimų pasiūlymus vardu padėkoti, kadangi dėl šių pakeitimų pranešimas tapo daug kon konkretesnis, aiškesnis pranešėjo Katino vardu ir kitų kolegų vardu norėčiau atkreipti dėmesį į tris aspektus. Pirmiausiai kreipdama dėmesį į būtinybę ir e, toliau teikti paramą, nuseklę paramą teisėjų ir prokurorų mokymams, nes tai yra būtina prielaida sėkmingai vykdant ateityje teismų reformas. Remdamis anksčiau sukauptą patirtimį, mes e, tikiuosi Žengsime tolimus reikiam, to, tolesnius reikiamus žingsnius, kurie nebuvo žengti rengiantis Bulgarijos ir Rumunijos e, prisijungimui prie Europos Sąjungos. Kalbant apie vakarų Balkanų e, šalis, tai e, jose būtina skirti daugiau dėmesio politiniai korupcijai, organizu, kovai su organizuotu nusikalstamamu, politinėms partijoms struktūroms reikia teikti paramą, kuriant nepriklausomą ir uh, tinkamai veikiančią teismų sistemą. Taip pat parlamentai pilietinės visuomenės uh, aktyviai privalo dalyvauti procesuose susijusiuose su IPA, iš IPA lėšų finansuojimo projektų vykdymo kontrole, nes tai yra būtina prielaida sėkmingai įgyvendinti teismų sistemo, sistemų reformoms. Puikiai žinome taip pat iš patirties savo šalyse, kad e, teismų sistemų raida yra nuolat vykstantis procesas, kadangi visuomenė keičiasi, todėl Teisingumo sistema taip pat privalo prisitaikyti prie šių visuomenės pokyčių ir mums tai yra nuolatinis iššūkis. Ačiū žodis ponai Salafrankai, ačiū ponė pirmininkė, esu šešienis pranešėjas, tiksliau ponas Kukanas, mūsų frakcijos šešienis pranešėjas paprašė jį pavaduoti, kadangi šiandien po pietų jis negalėjo dalyvauti posėdėje, taigi jo vardu norėčiau tarti keletą žodžių dėl prašymo, kurį už poną Kaciną pristatė ponė Neits, ponas Kukanas mano, kad e, pona Kacino nuomonė atitinka mūsų prioritetus. Kalbant apie būtiną pažangą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir apie būtinybę vykdyti teisingumo reformą. Tai yra būtina prielaida rengiantis narystė Europos Sąjungoje, atitinkama parama finansinė, kuri yra skiriama, turi būti glaudžiai susijusi su minėtais prioritetais ir turi būti skiriama pakankamai finansinių lėšų tam, kad atitinkamus projektus ir siekius būtų galima praktiškai įgyvendinti. Taip pat ir atitinkami e, su reformomis susiję rezultatai turi būti vertinami kiekvienu atveju atskirai, ypač kalbant apie kovą su organizuotu nusikalstamamu ir korupcija. Taip pat manau, kad yra ypač svarbu ir ponas Kukanas tą norėtų ypatingai pabrėžti, kad skiriamas lėšas būtina panaudoti veiksmingai, jau daug buvo kalbama ir kalbėta apie ES patiriamus biudžeto sunkumus, todėl visiems turi būti svarbu, kad skirimas lėšos būtų panaudojamos veiksmingai ir atneštų kuo daugiau apčiuopiamų rezultatų. Bendrai, pane pirmininkė, šį, šią nuomonę vertiname teigiamai ir pritarėme visiems pakeitimas ir punktams, kurie susiję su ką tik minėtų ir pristatytų tikslų tinkamų įgyvendinimų. Pirmininkas, ačiū. Pone Gomes dar suteiksime žodį. Pirmininkė, aš taip pat e, pavaduoju mūsų šešėlinę pranešėją, ponę Kopą. Ji manęs paprašė pristatyti frakcijos vardu tokias pastabas Ir šalims kandidatėms ir galimau šalims kandidatėms teisinės valstybės principų stiprinimas toliau išlieka pakankamai rimtų iššūkių. Parlamentas ir toliau privalo stebėti, kaip yra vykdoma teismų sistemos ir viešo administravimo reforma visose šalyse kandidatėse ir turi pabrėžti būtinybę veiksmingiau kovoti su korupcija, būtina parengti ilgalaikę pilietinių visuomenių iniciatyvos finansavimo strategiją, siekiant teikti paramą organizacijoms kovojančioms už didesnį skaidrumą ir prieš korupciją bei organizuotą nusikalstamumą. Būtina užtikrinti, kad teismai laiku priimtų sprendimus, kad piliečiai ir verslo bendruomenė pasitikėtų teismais, galiausiai tose šalise, kuriuose dėlsimai gyvendinti atitinkamus projektus, turėtų būti iš komisijos pusės teikiama didesnė parama ir tinkami veiksmai turėtų būti drąsinami. Ačiū, ponui Styr suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kova su e, korupcija turėtų, mano nuomonė, ir toliau likti ES vienu iš svarbiausių prioritetų, naudojant pasirengimo narystai fondų lėšas, nes skaitydami laikraščių straipsnius bet kurioje rytų Europos šalyje, pavyzdžiui, šios dienos Bosnijos ir Cegovinos dienraščių straipsnius. Tai juose kalbama apie tai, kad privatizavimo proceso metu yra graipstomas valstybės turtas paprasčiausiai. Na ir tuos dalykus būtina atkreipti dėmesį, būtina tinkamai paaiškinti, kodėl taip svarbu E, kovoti su korupcija, kuriant demokratinės valstybės ir tvirtinant teisės viršenybę. Todėl svarbu e, Europos parlamentui prisidėti prie atitinkamo kūrimo šalise kandidatėse ir galimose šalise kandidatėse tam, kad kūrimos institucijos jau savaime netaptų uh, korupcinėmis, e, e, ypač tais atvejais, kuomet joms teikiama parama iš ES biudžeto. Būtent e, šiuo tikslu komisijos narys Fiule spalio mėnesį ketina dalyvauti atinkamuose sustikimuose, kuriuose būtų skirimas dėmesys kovai su korupcija. Komisijos vardu plėtros generalinio direktorato atstovams teikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas e, Europos komisijos vardu patvirtinti, kad pritarėme tam, kad nepriklausomi ir bešališki teisėjai yra labai svarbu ir svarbi yra kova su korupcija. Tai aiškiai yra pabrėžiama praeitų metų plėtros strategijoje ir taip pat bus pabrėžiama ir būsimoje plėtros strategijoje, strategijoje kuri bus pristatyta spalio mėnesį. Taip pat naujasis požiūris dėl 23-24 dėrybinio skyriaus tai irgi aiškiai patvirtina, būtent, kad komisija šias problemas sprendžia pačių stojimo dėrybų pradžioje. EPA 2 reglamento projekte, kur kalbama apie santykių santykius ir tolesnę finansinę paramą plėtros valstybėms. Taip pat yra numatomas atidus pažangos stebėjimas e, įvairiose srityse. Ir taip pat tokiu būdu finansiniai signavimai gali būti pakoreguojami naudos gavėjoms, e, atsižvelgiant į pasiektą pažangą. Tai visiškai atitinka pranešimo projekto nuomonę. No komisijos ataskaitoje atsispindės įvertinami rodikliai, aiškus rodikliai tam, kad būtų galima įvertinti pažangą. Dėl adekvačių sumų remiant teismų sistemos reformą ir kovą su korupcija, turime čia atsižvelgti į lėšų įsisavinimo skirtumus valstybėse. E, reformos e, teismų sistemos srityje ir taip pat kovoje su korupcija. Kova su korupcija nebūtinai susiję e, su didelėmis sumomis ir mes pritarėme pranešėjui ir kitiems parlamento nariams, kurie šiandien pasisakė, būtent, kad reikia tai vertinti kaip ilgalaikę pastangą, kuri turi būti pagrįsta ilgalaikė strategija. Reikalinga keisti mentalitetą tose šalyse. Čia svarbu vaidmenį turi suvaidinti žiniasklaida ir visuomenė. Ir pritarėme tam, kad pilietinės visuomenės organizacijos ir žiniasklaida turi suvaidinti svarbu vaidmenį, taip pat ir nacionaliniai parlamentai turi suvaidinti svarbu vaidmenį stebint pažangą. Būtent tokiu būdu mes ir uh, galėtumėme suvienyti žmonės, kurie turi teisę išsakyti savo nuomonę tuo klausimu ir reikalauti atitinkamų pokyčių. Ačiū, ponė Neits, gal norite kažką pridurti? Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė diskusijoje. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad bendrai yra sutariama dėl bendrojo tikslo tokių programų ir lėšų skirimo tikslo. Dėkoju. Ačiū, dabar periname iškart prie kito punkto. Tai yra Europos ir Vidužėmio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijų bei Jordanijos Hašimitų karalystės asociacija. Pone Neis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Uh, Aš e, džiaugiuosi galėdama Jums pasiūlyti rezoliucijos projektą dėl ES ir Jordanijos pagrindų susitarimo dėl dalyv Jordanijos dalyvavimo sąjungos programuose. Tai yra protokolas prie asociacijos susitarimo tarp Europos bendrijų ir Jordanijos, atsižvelgiant į Europos viduržėmio jūros regiono asociacijos susitarimą. Pats protokolas Jame atsižvelgiama į ankstesnių protokolų pagrindinius principus, e, protokolų, kurie buvo pasirašyti su kitais ES žemėjos regiono komiteto nariais. Kaip žinote, taryba patvirtino komisijos pasiūlymą, kur siūloma Europos kaiminystės politikos šalis partneris raginti dalyvauti Europos agentūrose ir programuose. Jis buvo perrašytas 2009 m. kovo 5 dieną, po to taryba pateikė nuorodas komisijai ir pagrindų susitarimus. Buvo nuspręsta e, dėrių daryti su Izraeliu, Alžyru, Jordanija, Moldova, Maroku, Palestina, Tunisu, Ukraina ir kitomis šalimis. Kalbant apie bendrosius principus, e, kur, kuriais remiantis dalyvavimą komisijos programuose, 11 metais e, Jordanija išsakė susidomėjimą dalyvavimo įvairiose programuose Čia dvi šalis e, partnerės iš kaiminystės politikos išsakė tą norą. Buvo pradėtos dėrybos, jos buvo užbaigtos ir komisija pateikė pirminį teisėkros pasiūlymą su paaiškinamuoju raštu ir ten siūloma tarybai priimti sprendimą ir patvirtinti protokolą. Taryba po to patvirtino tekstus ir dabar jie yra siūlomi mums. Aš tikiuosi, kad mes išsakysime sutikimą, pritarsime e, tiems tekstams. Manau, kolegos, kad ypač šiuo momentu labai būtų svarbu, jei parlamentas labai plačiai pritartų šiam protokolui. Kaip žinote, Jordanija yra neturtinga valstybė, neturinti daug išteklių, neturinti naftos ir um, jis suvaidino labai svarbu vaidmenį. kontroliuojant konfliktus regione ir bandant išvengti dar sudėtingesnių situacijų, turiuomenyje ir pabėgėlių krizę, Irako karo metu ir dabar ši šalis uh, susiduria su šimtais tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Ji daro viską, ką gali, kad padėtų tiems pabėgėliams. Jų yra tiek daug, kad e, kyla grėsmė, jog tai pakenks ir pakeis e, visuomenės sudėtį, Jordanijoje ir taip pat tai kelia grėsmę įvairioms institucijoms, kurios bando kiek įmanydamos reformuotis. Taigi, aš manau, kad tai būtų puikus signalas, jeigu parlamentas plačiai išsakytų pritarimą šiam protokolui ir nusiųstų puikų signalą Jordanijai ir jos gyventojams. Pirmininkas, ačiū. Pone De Kaiser. Pone pirmininkė, dėkuoju. Aš didelę daugumą pritariu puikiam rezoliucijos tekstui, kurį pristatė Anaminėts ir pritariu jos išsakytai politiniai Jordanijos analizai. Keli trumpi pastebėjimai, kurie visiškai nesusijęs su teksto esme. E, pirmoji pastaba susijusi su Sirijos pabėgėliais. Tiesa, kad tai yra šalis, kuri yra šalia Sirijos ir tikrai jai tenka didelė našta dėl Sirijos karo ir tai kyla rizika, kad bus destabilizuota ir pati Jordanija. Na ir aš apgailestauju dėl to, kad Jordanija priima Sirijos pabėgėlius, tačiau yra daromas skirtumas tarp Sirijos ir Palestinos pabėgėlių Palestinos pabėgėliai negali dabar įvy, įvažiuoti į Jordaniją ir kitas šalis. Taigi aš manau, kad skubos tvarka turėtumėme apsvarstyti šį klausimą. Kitas dalykas ką reiktų akcentuoti šalia kitų pozityvių dalykų, tai yra tarpininko vaidmuo, kurį šiandieną suvaidina Jordanija įvairių konfliktų kontekste, ne tik Palestinos, bet ir kitų. Tai yra šalis, kuri mums yra labai svarbi kaip šalis tarpininkė artimuosiuose rytuose. Ir trečias dalykas, tiesa, kad Jordanija vykdo reformas, socialinės, ekonominės reformas ir labai svarbu, kad tos reformos duotų rezultatų ir kad tos reformos vyktų ir socialinėje plotmėje. Tai yra valstybė, kuris sudarė su sunkumais ne vien tik tai dėl pabėgėlių, bet ir viduje šalyje yra bėdų ir būtų svarbu palaikyti e, valdžią, kad jis siektų socialinio teisingumo ir vykdytų reformą šioje srityje. Taigi sveikinu ponę Neits, parengus pranešimą, kur labai sėkmingai yra apibendinamos pagrindinės problemos. Ačiū, gal ponė Neits norėtų pridurti ką nors. Aš norėčiau Veronikai padėkoti už išsakytas pastabas. Aš peržiūrėsiu tuos išsakytus motyvus ir konstatuojamasias dalis ir pažiūrėsiu, ką būtų galima padaryti, kad būtų galima atsižvelgti jos pastabas. Dėkoju. Pakeitimų pateikimo terminas rugsėjo 4, 6 val. vakaro. Toks terminas yra numatytas pakeitimams. Dabar trumpa pertraukėlė ir e, matyt pradėsime ne pusę septynių, bet šiek tiek anksčiau, nes ponas Davenport atvyks galbūt anksčiau. Jis jau yra atvykęs. Tai gal mes palauksime dar pirmininko. Tai užtruks gal penkias minutės ir tada galėsime pakviesti ambasadorių. Posėdis e, uždaras norėčiau priminti visiems. As usual. Kaip, kaip visuomet, esant tokiams aplinkybėms.